Right, good morning everybody. I think we... Labas rytas visiems. Atrodo, kad yra visos frakcijos dabar atstoma, atstovaujamos. E, Piteris išeina. E, Liza yra čia, nai. Tai gal pradėkime. Aštuntasis darbo tvarkės punktas, tai yra keitimasis nuomonėmis su Tomas Pado Šiopa, su Tarptautinio apskaitos standartų komiteto fondo pirmininku. Jis buvo paskirtas pakeisti ankstesnį savo pirmtaką ir pareigas pradėjo eiti nuo 2010 metų birželio 18 dienos. E, e, ponas Padaošiopa yra užėmęs daugelį garbingų pareigų. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Tomašui. Dėkuoju, dėkuoju, kad pakvietėte mane šiandien. Aš tikėjausi, e, kad e, tema bus labai įdomi jums ir salė bus pilna. E, tačiau taip nėra ir aš pasistengsiu kalbėti trumpai, kad būtų įdomu tiems, kurie jau susirinko. tarptautinių apskaitos standartų e, sukūrimas yra vienas iš didžiųjų projektų, kuriant taisyklės tarptautinių finansų sektoriui. Kitos panašios sritis būtų bankų liberalizavimas, mokėjimo sistemų liberalizavimas, uh, vertybinių popierių reglamentavimas. Ir pas, per pastaruosius dešimtmečius e, šios sritis buvo e, pamažu e, vis greičiau reglamentuojamos. Apskaita nėra tokia įdomi sritis ir galbūt nėra pats puikiausias bendradarbiavimo srities pavyzdys. Tai ši institucija yra pati jauniausia iš šios srities institucijų. E, komitetas pradėjo veikti prieš dešimt metų. E, kitos e, šios sektoriaus institucijos pradėjo veikti atitinkamai prieš 20, 30 ir daugiau metų. Tačiau e, per tokį trumpą laikotarpį mes esame gana nemažai nuveikę, kadangi šiandien yra e, gatavas apskaitos taisyklių rinkinys, e, kurias pripažįsta daugiau kaip 120 valstybių. Kodėl toks pasisekimas mus lydi. Tokių priežasčių galėtų būti daug. Visų pirmiausia, institucija, kuri kuria e, standartus, e, yra ypatinga institucija, ypatingo pobūdžio institucija, e, kur yra ypatingai efektyvi palyginus su kitais komitetais, kaip bankininkystės komitetas ar vertybinių popierių komitetas. Tai nedidelis komitetas, kuriame dirba 15 e, nuolatinių darbuotojų, kuriančių standartus. Jie yra nepriklausomi, e, jų tikslas nėra ginti savo šalies standartų. Jie visiškai pasišventę tarptautinių taisyklių kūrimui. Taigi kompetencija ir nepriklausomybė yra pagrindiniai šios institucijos bruožai. 2002 e, metais, e, kai e, institucija buvo ką tik su, ką tik sukurta, buvo priimtas e, sprendimas e, suteikti jai standartų kūrimo e, kompetenciją ir tai patvirtino Europos parlamentas ir ministrų taryba. Ir per patvirtinimo procedūrą, kur yra privaloma Europos Sąjungoje. Standartų šiuos padaryti e, ir Europos standartais. Sprendimas buvo priimtas 2002 metais ir e, tokiu būdu tradicinis e, taisyklių kūrimo procesas, juos kuriant ir tvirtinant E, kuris, kuriam ne, nepavyko suteikti ES vieningų apskaitos e, taisyklių, buvo pakeistas kitų efektyvių e, procesų. Buvo nutarta priimti, taikyti tarptautinius standartus E, užuot e, e, sukūrus europinius standartus ar pradėjus taikyti kokius nors nacionalinius standartus. Kai aš praėjusią Liepą užėmiau tarptautinio apskaitos standartų komiteto fondo pirmininko pareigas. Ir jeigu mes žiūrėsime į pirmąjį mūsų veiklos dešimtmetį, galime pasakyti, e, kad šią instituciją lydėjo ta sėkmė, kurią aš jau jums e, e, pristačiau. Tačiau prieš akiją mūsų laukia nemažai iššūkių per artimiausius dviejus metus. Ir E, mūsų užduotis kurti aukščiausios kokybės pasaulinius e, standartus arba ir tvirtinti jau anksčiau pasiektą e, sėkmę. Pagrindiniai trys iššūkiai būtų. Tai yra prieimimas, standartų prieimimas, standartų kokybė ir institucijų valdymas. Standartų prieimimas reiškia, kad e, būtina pereiti nuo, tarptaut, nuo nacionalinių standartų konvergencijos prie tarptautinių apskaitos standartų. Ir šis iššūkis e, yra labiausiai pastebimas e, jungtinėse valstijose, kurie turėtų e, pereiti, pri, e, turėtų priimti kitais metais sprendimą e, dėl pereimo prie tarptautinių apskaitos standartų nuo savo jungtinių valstijų GAP standartų. <coughs> Tarptautinių standartų paimti prieimimas dar nereiškia, kad jie bus nedelsant pradėti e, taikyti. Ir jeigu bus priimtas teigiamas sprendimas, kuriuo mes tikimės, pagrindinė valstybė, kuri dar nėra prisijungusi prie tarptautinio apskaitos standartų, prisijungs e, ir e, tikėtinai jų pavyzdžių paseks Japonija ir kitos valstybės, kurių standartai yra e, artimi tarptautiniams apskaitos standartams, tačiau visiškai dar netitinka. E, būtina atsižvelgti į finansų e, krizės išmoktas pamokas. Tai iš dalies susijęs su tam tikrais standartų aspektais ir mes turime užtikrinti, kad ne tik tarptautinės e, taisyklės būtų priimamos, bet ir jų būtų laikomasi, kad būtų nuosekliai įgyvendinamos. Ir e, e kitas, trečiasis iššūkis būtų institucijų valdymas, nes institucija, kuri buvo, kuri buvo sukurta prieš dešimt metų, buvo sukurta privačios e, organizacijos e, pavyzdžių, kuri tarnauja e, viešajam interesui ir tai yra gana neįprasta europiniai tradicijai. Manoma, kad ši institucija nepakankamai atsakominga viešo intereso atstovams ir yra reikalaujama didesnio legitimumo. Taigi per pastarąjį dešimtmetį buvo įgyvendinamos reformos, kurios didino šios institucijos atskaitomumą ir legitimumą. Taigi e, valdymo klausimas dar yra atviras. E, yra įsteigta stebėtojų valdyba e, kurios narė yra ir Europos komisija rengiama institucijos strategijos peržiūra, tiesą sakant, netgi dvi peržiūros. E, Vieną rengia e, patikėtiniai ir e, stebėtojų taryba. Dėl šių trijų iššūkių turėtų būti pateiktos įvairios idėjos, įvairūs e, siūlymai. Ir standartų kokybė, valdysena bei finansavimas institucijos yra nemažiau svarbus klausimai. Taigi leiskite pabaigti mm, Mm, vienu aspektu, kuris yra nemažiau svarbus ir tiesiogiai įtraukia e, Europos parlamentą, tai yra finansavimas e, kuris šiuo metu dalinai yra teikiamas iš ES biudžeto ir tikėtina, kad jūs e, pritarsite tarptautinio apskaitos standartų fondo finansavimui ir bus tam tikras netitikimas tarp finansavimo e, iš ES biudžeto ir e, tai, kiek turėtų ateiti iš Europos pagal geografinius regionus. E, taigi šiuo ir baigsiu savo pristatymą ir dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Sven Gigel, Peter Skinner ir Pervanš Peres norėjo klausti. Galbūt dar kas nors. Sven, prašau. Tau pirmajam žodis. Ačiū, kad atvykote. Suprašome, kad tiek mažai mūsų dalyvauja šiame posėdėje. Kelis klausimus norėčiau užduoti. Parlamento rezoliucijoje dėl tarptautinių apskaitos standartų taisyklių parlamentas atkreipė dėmesį į du dalykus. Pirmiausiai, uh, kad būtų įtraukti standa, prieimimai dėl standartų nustatymo, kaip jūs norite užtikrinti, kad e, tai būtų padaryta jūsų institucijos kontekste. Taip pat noriu paklausti, kaip jūs ketinate reaguoti į Europos parlamento kelis kartus patvirtintą sprendimą pereiti prie atskirų valstybių narių atžvilgių renkamų ataskaitų. Bet noriu paklausti, dėl atitinkamos šeštosios tarptautinės apskaitos e, standartų programos, kalbant apie atskirų valstybių ataskaitas, valstybės pačios signalizavo, kad norėtų šiuo keliu eiti. Tuo tarpu <clears throat> jūs kalbėjote apie tam tikrą asociacijos ir fondo struktūrą, taigi dabar labai įtemptai laukiama, kaip jūs e, reaguosite į tokį prašymą arba reikalavimą, kuris girdimas tiek iš valstybių, tiek iš nevyriausybinio organizacijų. Ačiū. Ačiū už klausimus. Kalbėsiu abiejų organizacijų vardų galbūt paprašysiu Marko Bairio e, papildyti mano atsakymą į jūsų antrąjį klausimą. Nu, Europos parlamentas nuolat stebi į FRS fondo veiklą. Mes reguliariai teikiame ataskaitas šiam komitetui visuomet, kai mūsų tai yra prašoma. Žinoma, iš jūsų komiteto gauname labai daug naudingų idėjų tiek mūsų diskusijoms globėjų taryboje, tiek e, patarėjų komitete Kalbant apie sprendimų prieimimą, tai sprendimai priimami įvairiais lygmenimis. Standartus nustato nepriklausomai visiškai ISB ir globėjai negali tų standartų primesti, kaip jau minėjau savo žanginėme pasisakymė valdybos e, veikla yra tas raktas, tiksliau nepriklausom, nepriklausomybė yra raktas į sėkmę priimant sprendimus. Tačiau Europos parlamentas taip pat kaip ir JAV kongresas FASBI ar e ESS E, atžvilgių e, keičiasi informacija ir jų nuomonė yra įsiklausoma. Taigi manau, kad mes taip pat vadovausime šią praktiką dėl ataskaitų apie atskiras valstybės. Mes šiuo atžvilgiu orientuojamės į tarptautinį bendradarbiavimą, stengiamės ieškoti investuotojų, investuoti į <clears throat> valstybių skolas arba akcijas, tuo tarpu įmonių skolas arba akcijas, tuo tarpu valstybių atveju bandoma daugiau atkreipti dėmesį į būtinybę suvokti, iš ko valstybės generuoja savo pajamas ir kaip atskiros pramonės šakos ir jose veikiančios įmonės tarpusvėje sąveikauja su valdžios struktūromis. Kai kuriais atvejais vadovaujamas atitinkamam metodika, rengiančios e, valstybės apie padėtį, e, ataskaitas apie padėtį atskirose valstybėse. Ir e, Dodo Frenko aktų dabar JAF yra patvirtinta atitinkama teisinė struktūra, taigi mes galėtume ją vadovautis. Markas Bairis galbūt trumpai galėtų papildyti. Kalbant apie šį klausimą, galima būtų trimis aspektais jį atsakyti. Pirmiausia, reikia atkreipti, at, atkreipti dėmesį į specifinę, specifinę apskaitos pobūdį. Valdyba yra paskelbusi atitinkamą dokumentą, kuriame yra skyrius apie <clears throat> tai, kad e, reikia skelbti informaciją apie atliekamus mokėjimus. Ir buvo surinkta daug įvairių seminarų šią temą, siekiant aptarti procedūrinius aspektus. E, antras dalykas, kaip minėjot, <clears throat> Tomaso E, daugiausiai mūsų fondas remiasi finansinės veiklos išrašų e, duomenimis. Todėl ir šiame kontekste reikia atsižvelgti į šį kontekstą reikės užvelgti, rengiant atitinkamas ataskaitas. Trečias aspektas, kurį minėjo Tomaso, tai yra įstatymas patvirtintas Junktinėse valstijose. Ir tenai yra nustatomi atitinkami apskaitos standartai, taigi taip pat ir kitos e, pasaulio valstybės turi galimybę vadovautis e, tais nustatytais principais. Diskusijos vis dar vyksta įvairiais lygmenimis ir mes e, toliau dirbame tiek su komisija, tiek su kitomis institucijomis, kad galėtume nustatyti geriausią struktūrą. Peter, ačiū labai. Buvo labai įdomu išgirsti, kad ECC bando įdėkti tarptautinius apskaitos standartus kartu su Meri Šapyro ir kitais buvome susitikę aptarti šios klausimus ir buvo nemažai diskusijų dėl datų, kada reiktų tą padaryti, tačiau kai jau pribrendo laikas tą daryti, veiksmų mes pasigėdame. Norėčiau išgirsti jūsų paaiškinimų, kodėl jūs esate toks tikras, kad dabar tai įvyks, tačiau turint omenyje e, JAF įvykusius rinkimus ir Dot Frank aktą, ar nemanote, kad JAF dabar pasikeis nuotaikos ir e, jos atsisakys taikyti tam tikrą prasme svetimus standartus IFRS šiandien yra labiausiai paplitę apskaitos standartai pasaulyje. <clears throat> Jais vadovaujasi ne tik Europos, bet ir Azijos valstybės. Jeigu pažvelgtumėte ir išanalizuotumėte bendrą e, biržų sąrašuose esančių korporacijų įmonių rinkos kapitalizacijos dalį ir tuos apskaitos standartus, kuriuos jos taiko. JAF apskaitos standartų dalis mažėja nuo dviejų trečdalių iki pusės e, bendros pasaulinės kapitalizacijos dalies e, dėl to, kad e, didėja E, didžiųjų Azijos įmonių dalis ir įtaka, o jos vadovaujasi IFRS standartais, todėl JAV jau nėra, JAV taikomi apskaitos standartai jau nebeturi galimybių tapti pagrindiniais. Todėl didžiosios JAV kompanijos dabar rimtai svarsto galimybę pereiti prie IFRS standartų. Esu tikras, kad sprendimas dėl minėtų priežasčių bus teigiamas ir aš remiuosi savo susitikimų per pastarosius šešis mėnesius rezultatais nuo to laiko, kai tapau globėjų tarybos vadovų. ACC yra aiškiai už tai, kad būtų pereita prie tarptautinių standartų, tačiau mes nežinome, koks bus kongreso arba JAF įmonių asociacijų sprendimas. Didžiosios korporacijos pasisako už, tuo tarpu uh, mažos ir vidutinės įmonės, kurios mažiau veikia tartautiniu mastu, nėra taip e, teigiamai nusiteikusios. Ir e, F, A, F fondas veikintis Amerikoje, kuris atitinka į FRS e, fondą, yra jo atitikmo, taip pat palaiko glaudžius ryšius su mumis. Mes buvome kelis kartus susitikę. Aš buvau asmeniškai susitikęs su FIF globėjų tarybos pirmininku. Taigi mano įsitikinimu sprendimas turėtų būti teigiamas, tačiau jo įgyvendinimas turėtų užtrukti kurį laiką. Procesas galbūt prasidės nuo to, kad į FRS pirmiausiai bus pradėta taikyti didžiausiose tarptautinėse korporacijose. Taigi aš tikiuosi teigiamą rezultatą, tačiau neatmetu ir neigiamą. Jeigu sprendimas bus neigiamas, tuomet iškils nemažai pasiekmių į FRS fondui dėl jo valdymo, dėl struktūros, dėl atskirų institucijų, nes e, ISB yra tarptautinė struktūra E, kuri yra skirta e, visam pasauliu apimti, tačiau ne visas pasaulis vadovaujasi IFRS standartais, taigi jeigu nebus priimtas atinkamas sprendimas, turėsime prie jo prisitaikyti. Per vanš. Ačiū. Pane pirmininkė. Jūsų atsakymas į kolegos klausimą rodo, kad jūs mokate elgtis, e, e, dirbti savo darbą, jūs pasakėte, kad e, jūsų darbo pagrindas ir darbo tikslas yra iš, sukurti standartus, nustatyti tam tikrus tarptautinius standartus kurie galėtų būti skirti, kuris gali naudotis, pažiūrėjau, mūsų investuotojai ir panašiai. Bet aišku, mes turime įvairiausias tarptautinius standartus ir turint omenyje jų gausą, jūsų vaidmuo yra tikrai labai esminis visiems e, e suinteresuotiems subjektams. Tad susidaro problema, e, ataskaitų teikimo iš skirtingų šalių problema, informavimo problema. O kai kalbame apie kalnakasybos e, pramonę skurčiausiose šalise, apie tai buvo kalbama ir apie tarptautinius iššūkius, be abejo, tada vėl iškyla e, finansinio stabilumo problema ir iššūkis. Ir čia tarptautiniai standartai taip pat labai svarbus. Tad klausimas kyla, ar e, mes turime gerai organizuotą pasaulinę valdyseną, kuri, kuriai daro įtaką didysis dvidešimtukas, ar būtų galima manyti, kad yra palaikomi glaudus ryšiai tarp jūsų institucijos ir didžiojo dvidešimtuko ir taip pat e, mūsų institucijos. Ir ar yra kokie nors palaik... E, kokios sąsajos tarp jūsų institucijos ir e, tarptautinio valiutos fondo? Ar galėtumėte eiti tuo keliu? Jūs kalbėjote apie stebėjimo tar... valdybą, stebėtojų valdybą, tačiau panašu, kad šis organizacinis sprendimas kelia tam tikrų problemų. Kitas dalykas, kaipgi atstovaujami euro, europiečiai jūsų e, struktūroje. Turint omenyje. Yeah kad stebėtojų valdyboje nėra pernelyg daug vietų numatyta būtent europiečiams. Ir dar vienas dalykas, e, pavyzdžiui, patikėtinių skirimo ar valdybos narių skirimo procedūros, ar jos pakankamai skaidrios ir e, pakankamai pagristos, ar jums užtenka e, legitimumo. Ir dar vienas klausimas kaip Jūs vertinate apskritai diskusijas šią temą ir e, naujų standartų kūrimo temą. E, apie naujus nu, standartus mes e, diskutuojame ir Europos lygmenių. Ar yra e, palaikomas optimalus ryšys tarp jūsų institucijos ir mūsų, kad pasiektume tų tikslų, Juk mes žinome, kad tie standartai turi būti pakankamai skaidrus, turi būti suprantami, e, apskaita turi būti tikrai, kiek manoma, paprastesnė, yra, nus, turi būti nustatyti tam tikri skaidrus kriterijai ir panašiai. Merci, eh, Madame Beres, pour ces questions. Ačiū, ponė Beres, už jūsų keletą klausimų. Pradėsiu nuo paskutiniojo ir užbaigsiu pirmojų. Iš tiesų, standartai yra nustatomi tam, kad būtų teikiama pakankama informacija investuotojams. Būtent tokia yra jų sandara. Tai yra. E, tai galioja bet kokiems standartams, bet kokiems pasaulyje naudojamiems standartams. Juk visi ir esame suinteresuoti, kad investuotojai būtų pakankamai gerai informuojami ir e, egzistuoja ir visuomenės interesas, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas. E, gamtinių išteklių tvarumas, mm, aplinkos apsaugos efektyvumas ir be abejo mes e, siekiame kiekvieno iš tų tikslų ir Tai reiškia, kad kiekvienos įmonės, kiekvienos korporacijos veiklos rezultatų, rezultatų neįmanoma pasverti vienodai, įvertinti vienodai. Be abejo, tie standartai yra taikytini visoms korporacijoms, kurios yra kotiruojamos biržoje, nepriklausomai nuo jų veiklos ryties, nepriklausomai nuo to, koks yra jų verslo modelis. Ar tai būtų korporacija veikianti bankų srityje ar kažkur kitur. Yra taikomi skirtingi standartai. Yra standartų, kuriais yra e, specifikuojamas tam tikras verslo modelis. Bet žinoma, yra sudėtinga nustatyti apskaitos standartus, kurie būtų taip idealiai su, mm, struktūrizuoti, kad e, atitiktų visus visuomenės poreikius, ne tik investuotojų poreikius ir siekiant užtikrinti, kaip minėta, e, klimato kaitos e, problemų sprendimą, aplinkos apsaugą, investuotojų informavimą ir panašiai reguliavimo institucijos turi nustatyti savo individualius standartus, taip kaip, pavyzdžiui, mokesčių e, institucijos taiko savo taisyklės. Tačiau mano kolegos e, šiuo klausimu dažnai yra skirtingos nuomonės. Viena iš priežasčių yra tai, jog finansinių rinkų e, reikšmė yra taip išaugusi, kad niekas nedrįsta suformuluoti tokių standartų, kurie būtų grindžiami kitokiais, ne, ne rinkos duomenimis. Man yra liūdna tai pripažinti, tačiau taip yra. Tai yra tam tikras klaidingas, įdingas mąstymas. viskas, ką e, gali daryti priežiūros institucijos ir finansinio stabilumo užtikrimo tarnybos, yra stengtis įtikinti standartų kuriejus, e, vykdyti tam tikrą šviečiamą į darbą, e, kad jį, būtent standartų kurieji atsižvelgtų jų poreikius, jų, jų reikalavimus ir pasiūlymus. Tai ir vyksta pastarieji sukurti e, tarptautiniai standartai, jais tikrai lab, vis labiau atsižvelgiama į finansinių rinkų poreikius. Taip pat yra ir vadinamasis tasmi požiūris, kuriuo einama, kuriuo einama tikrai visai kita linkme, kuriant standartus. Na, kaip matome, požiūrių įvairovė yra didelė. Ir ji yra neišvengiama kartais. dėl e, vairių narių skirimo procedūrų, jų skaidrumo. Svarbiausias principas ir svarbiausias, svarbiausia rinkimai ir skirimo procedūra yra susijusi su valdybos pirmininko e, skirimu. Tai yra skaidri procedūra. Ir pastaroji procedūra paskutinio e, pirmininko skirimo vyko taip pat skaidriai Ir um, įvyko tikrai taip skaidriai, kad puikiai, procedūra įvyko tikrai puikiai, jinai, uh, jos pasiekoje uh, visi liko patenkinti. Ir jeigu lygintume įvairių institucijų narių skirimo uh, E, procedūras, negalėčiau teikti, kad mūsų institucijos e, procedūros yra mažiau skaidrios, lyginant su kitomis. Taip pat nemanau, kad e, Tarptautinio stabilumo fondo valdybos narių skirimo procedūros yra atviresnės ar skaidresnės. Aš manau, kad mūsų fondo procedūros yra tikrai puikus mm, skaidrumo pavyzdys. O europiečių atstovavimas šioje institucijoje, jūsų tai dar vienas klausimas, turiu dar kartą pakartoti. Mūsų institucija yra surėdyta taip, kad ji yra globalaus pobūdžio, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje yra taikomos mūsų normos, mūsų standartai. Mes turime tikrai nemažai amerikiečių atstovų mūsų valdyboje. Nors jungtinėse valstijose nėra taikomi į FRS. Tačiau be abejo, jie reaguoja, jeigu yra priimami mūsų valdyboje kokie nors įtaka jungtinėms valstijoms darantys sprendimai. Ir priešingai, pavyzdžiui, jeigu jungtinių uh, valstijų standartų mm, mm, kūrimo institucija priimtų kokius nors sprendimus, kurie nebūtų priimtini europiečiams, tuomet įsivaizduoju, kad europiečiai galėtų pasakyti, kad e, e, e, europiečiai nebūtų patenkinti ir reikalautų atitinkamai elgtis jungtinių valstijų. Taigi toks atstovavimas mūsų institucijoje nėra įdingas, mano manimu. Valdyboje ir patarėjų taryboje europiečių atstovavimo lygis yra pakankamas, mano manimu. Nemanau, kad ten jų trūksta. Ir pabaigai atsakysiu į paskutinį, į pirmąjį jūsų klausimą valdymo institucijos. Jos yra grindžiamas tris, trimis lygmenėmis, tai yra stebėjimo valdyba, patikėtiniai ir taip pat didysis dvidešimtukas. To reikia irgi neužmiršti. Tokia yra struktūra ir tai daro įtaką programos įgyvendinimui, programos tikslų nustatymui. Trečiasis lygmuo tai yra stebėtojų valdyba, tai yra josko atstovų struktūra. Paskirtos tam tikros funkcijos, e, savarankiškai paskirtos tokios funkcijos, nepriklausomai nuo didžiojo dvidešimtuko e, nuomonės. Ir ta veikla vykdoma nepriklausomai. Na, e, bet tai, kad egzistuoja ta stebėtojų valdyba, yra tikrai pozityvus faktas mūsų patarėjams, tai yra taip pat priimtina. Aš e, e, pirmiausia buvau e, patarėjų gretose ir paskui tik tai vėliau tapau stebėsinos valdybos nariu. Kaip tik dabar vyksta jo veiklos peržiūra, jo struktūros peržiūra. Būtų puiku daryti nuorodą ir į tarptautinės institucijas, kaip į tarptautinį valiutos fondą, tačiau tai nėra patikėtinių prerogatyva. Galbūt tą turėtų daryti didysis dvidešimtukas ar stebėtojų valdyba. Kadangi mes esame tarptautinio pabudžio institucija, mes turime e, turėti tam tikrą sąsają su tikrai e, e, jau ilgai dirbančiomis legitimiomis tarptautinėmis institucijomis. E, dabar yra dar du norintys užduoti klausimus. Prašau. Eh, Dėkoju. Ačiū, kad apsilankėte pas mus. Kai kalbame apie stebėjimo paketą ir reikalaujame e, būtinybę stebėti atskirų šalių e, atskaitomybę e, ir kalbame apie tarptautinius standartus. Ir mes stengiamės atrasti sistemą bendrą visoms šalims. Todėl svarbu skaidrumas ir atsakomybė ir gera valdysena. Mes norime, kad šie tarptautiniai standartai užtikrintų skaidrumą ir gerą įvaizdį. E, Viešusios partnerystės, e, kurios nelabai ilgai gyvuoja, galima pasakyti, kad yra tam tikras finansinis disbalansas. Ir, ir reikėtų e, panagrinėti, ar tokie standartai e, netrukdo viešųjų partnerysčių ilgesniam gyvavimui. Na, manau, geriau pagrysti tai principais, o ne standartais, kadangi standartai yra daugiau gynybinio e, pobūdžio. E, standartai leidžia mums e, už jų pasislėpti, tačiau mums reikia principų. Ir manau, kad principai yra svarbesnis dalykas. Jie turėtų daryti įtaką ir valdysenai. Reikia bendram gėriui, visuotiniam rinkos gėriui. Informacija turi būti kokybiška ir skaidri. Kad valdymas e, vyktų reformų šviesoje. Taigi, ar jūs nagrinėjate šiuo metu tokį strateginį požiūrį? Prašau, antrasis klausimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad apsilankėte pas mus ir pristatėte tartautinių standartų e, situaciją. Aš esu dirbusi auditorė ir leiskite paklausyti apie šių standartų naudingumą. Ekonominė e, struktūra yra dviejų lygmenų pobūdjo ir 98 procentai e, ekonomikos o 2 procentus sudaro didelės įmonės. Kalbant apie smulkes įmonės, smulkų į verslą, taisyklės ir standartai yra per nelyg sudėtingi. Mano šalyje, galbūt ir kitose šalyse, tarptautiniai standartai buvo primesti iš viršaus ir dar labiau apstunkino ir taip biurokratinę e, tvarką. E, ar e, yra koks nors skirtumas tarp smulkaus verslo, e, tarp standartų smulkiam verslui ir stambiam verslui? Ir manau, kad smulkiam verslui standartai tik apsunkina jų veiklą, o nepadidina skaidrumą. Žvelgiant iš europinės perspektyvos, manau, bendra rinka yra svarbiausias dalykas. Ir klausimas iškyla, kiek tarptautiniai standartai padeda skatinti bendrąją rinką. Ir ar tokie standartai padeda skatinti smulkųjų verslą? Ar ši struktūra leidžia mums gauti papildomos informacijos, kurią galėtume panaudoti lyginant atskiras valstybės? Ir E, lyginant tų valstybių atskirus sektorius. Dėkoju. Uh, Dėkoju už klausimus. Žinau, kad e, laiko yra nedaug. E, salėje yra daug pasiryžusių balsuoti ir nelabai besidominčių tarptautiniais standartais. Taigi trumpai atsakysiu jūsų klausimus. E, leiskite pastebėti dėl principų ir taisyklių santykio. Kaip žinote, IFRS veikia pagal filosofiją mm, standartų pagristų principais, o ne standartų pagristų taisyklėmis ir stengiamasi vadovautis tais principais, kas yra geriausia. Et tie, kurie stengiasi taikyti tartautinius standartus, e, yra labiausiai atsakingi už tai, ką jie daro. O tai jungtinės valstijos labiau vadovaujasi taisyklėmis. Pastabos iš o, e, kit, e, ponios Galpels. Smulkus verslas. Kaip žinote, yra standartai smulkiam verslui. Ir tiesą sakant, aš tarptautiniai standartizacijos valdybai rekomendavau sukurti tokius standartus prieš penkerius metus ir dabar tokie standartai yra sukurti. Uh, Jie yra daug paprasčiau taikomi nei įprastiniai standartai. Europoje jie nėra priimti privalomi. Taigi nėra prievolės, yra tik tai galimybė, kurią e, smulkus verslas plačiai taiko. Taigi nepasakyčiau, kad tai apsunkina smulkųjį verslą. E, smulkaus verslo standartai matuojant puslapiais, e, sudaro tik tai de, vieną dešimtąją bendrųjų e, standartų, įprastinių standartų ap, apimties, todėl jie yra daug paprastesni. Na, o kas dėl santykio tarp e, standartų ir bendrosios rinkos skatinimo? Bendrosios rinkos pagrindinis elementas yra ne tik kapitalo e, laisvas judėjimas, bet ir finansinė integracija plačiaja prasme. E, siekiama nukreipti tiesioginės investicijas investicijas, investicijas į pelningiausias sritis nepriklausomai nuo sektorių ar e, geografinių ar politinių e, regionų. Ir kad galėtume vienodai išmatuoti bendrovių e, rezultatus ir nustatyti investicijų bei taupimo e, vertę yra svarbiausias bendrosios rinkos veikimo elementas. Taigi, e, bendroji rinka gali tik tai gauti naudos iš vieningų standartų taikymo. Dėkoju. Dėkoju. Atsiprašau, e, kad šiek tiek buvome trukdami e, komiteto narių besirenkančių į salę. E, galbūt tikrai ne visiems yra įdomi ši tema. Dėkuoju už nuomonį keitimąsi. Tikiuosi, kad ir ateityje mes kars nuo karto galėsime su jumis susitikti. Dėkuoju. All right, everybody, we are going to be moving on. Pereikime prie devintojo darbo tvarkės punkto, tai yra balsavimas dėl 2009 metų konkurencijos politikos ataskaitos. Ar parlamento nariai, tie, kurie atsinešė balsavimo karteles, tegu jas įstato į balsavimo aparatus, o tie, kurie dabar poliai paniką ir neturi balsavimo kartelės, tai prašau pranešti, veikia gerai. Taigi, jeigu balsavimo rezultatas bus neaiškus, tai turėsime omenyje tuos balsus Atlikime bandomai balsavimą. Paspauskite laimingai balsavimo mygtuką. Well, we'll find out which buttons you pressed for the happy button, won't we? Right, is it? We got. Okay. Taigi, taigi laimingasis mygtukas yra pliusas, 29 balsai, 4 e, minusai ir 3 susilaikiusiai balsavimo metu. Taigi, jeigu jau esate pasirengę balsuokime dėl e, pirmosios pastraipos, kas už prieš susilaiko pritarta, antroji pastraipa, e, pirminio teksto už prieš susilaiko pritarta. Imko pirmoji patys atkrinta. 15 už prieš susilaikė pritarta. 16 už. Uh, už prieš susilaiko pritarta. Įtri pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Įtri penktasis už prieš susilaiko pritarta. A kompromisas kodėl dalis iš jo pažymėta geltonų spalva. A, gerai. Kas už A kompromisą prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 24 įtrė pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 20 už prieš susilaiko pritarta, imko ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt pirmas pakeitimas. Siūloma paskutiniu momentu balsuoti dalimis, ne? Ne, Įprastas balsavimas. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Imko penktasis pakeitimas, dėl jo socialistai ir demokratai prašo balsuoti atskirai dėl <clears throat> žodžių taikymo principai ir atsižvelgiant į Ar visiems aišku, dėl ko balsuosime atskirai? Pirmiausiai balsuokime dėl teksto be šių žodžių, o paskui balsuosime už tai, ar įtraukti šių žodžius į tekstą ar ne. Kas už tai, kad patirtume tekstą be šių žodžių, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas dabar už tos žodžius, kas prieš, susilaiko. Nesu tikrai, ar teisingai pristačiau tai, dėl ko balsavome. Ar supratote, dėl ko balsavome? Taip, tuomet gerai. Taigi e, šie žodžiai nebus įtraukti į pakeitimo tekstą. Dabar 22 pakeitimas balsuosime dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Manau, kad verčiau pasitikslinkime elektroniškai tikslinamis balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Man nereikia balsuoti. Aš nebalsuoju. Gerai. Pritarti. B kompromisas. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 kas už, prieš, susilaiko, manau, kad pritarta, bet pasitikslinkime dėl 27-ojo. Ar visi balsavo? Pritarta. Buvau teisi. 28 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. C kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, manau, kad pritarta. Antrasis imko pakeitimas, kas už prie susilaiko pritarta. 11 pastraipa originalus tekstas, kas už prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko pritarta 38 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Ar reikia balsuoti dėl antrosios? Taip, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta vis tiek. D kompromisas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tai buvo kompromisinis pakeitimas. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Taip pat atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 41, kas už prieš susilaiko, pritarta 42, už prieš susilaiko, atsiprašo pirmininkė. C kompromisu buvo pritarta, taigi šis atkrinta, 44 kas už, prieš susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 43 už, prieš susilaiko, verčiau pasitikslinkime dėl 43, prašau balsuoti. visi balsavote. Balsuoti baigiame pritartą. 46 <clears throat> pakeitimas kas už. Prieš susilaiką pritarta. 47 atkrinta. 8 taip pat. 49 kas už. Prieš susilaiką atmestą. Paskutiniu momentu, momentu e, buvo pateiktas pakeitimas dėl 50 pakeitimo, tiksliau pataisos. Negalėjome apsispręsti, ar e, vartoti žodį developing ar evaluating, o dabar siūloma abu juos įtraukti žodiniu pakeitimu, kurį Sofija pasiūlė, ar pritarėme šiam žodiniam pakeitimui. E, aš noriu tik tai patikslinti, kad tai ne mano, bet kolegės pasiūlymas, tačiau jam pritariu. Kartu su šiuo žodiniu pakeitimu, kas balsuoja šią pataisą, už prieš susilaiką pritarta. 51 pakeitimas. Už prieš susilaiko pritarta. 52 už prieš susilaiko pritarta. 53 kas už, prieš susilaiko pritarta, 54 kas už, prieš susilaiko, manau, kad atmesta, bet geriau pasitikslinkime. 54 tikslinamis balsavimo rezultatus. Ar visi balsavote? Atmesta. Dvyliktas, dvyliktas pastraipos originalusis tekstas už prieš susilaiko pritarta. 13 pastraipo originalus tekstas už prieš susilaiko pritarta, 56 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 55 už prieš susilaiko, o kad taip pat atmesta <clears throat> originalus tekstas už prieš susilaiko, ar galime pasitikslinti. 14 pastraipos e, originalusis tekstas, balsuokime. E, pritarta, bet kokiu atveju. 57 <clears throat> pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 58 kas už prieš susilaiko atmesta, 16 pastraipos originalus tekstas už prieš susilaiko pritarta, 59 kas už prieš susilaiko pritarta, 60 už prieš prieš susilaiko. Ar galėtume pasitikslinti dėl 60-ojo? Pritarta 21 balsų už ir 20 čia prieš. 17 pastraipos originalus tekstas už prieš susilaiko pritarta. 61 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 62 atkrinta, 87 už prieš susilaiko pritarta, įtri 15 už prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš susilaiko. Ar galėtume pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl 88 tikslinamės. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame atmestą. Kuris čia buvo 88? Trečiasis transporto komiteto pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis transporto už prieš susilaiko pritarta. 23 transporto, kas už prieš susilaiko atmesta. 17 transporto komiteto už prieš susilaiko atmesta. 18 pastraipa už prieš susilaiko pritarta, 63 už prieš susilaiko pritarta, 64 už prieš susilaiko pritarta, imko 6 už prieš. Ar galėtume dar kartą pakartoti balsavimą, nes neaišku, kaip balsuoja konservatoriai už prieš susilaiką pritartą. Į 31 už prieš susilaiką pritartą, 65 už prieš <clears throat> pasitikslinkime dėl 65. Ar visi balsavote? Pritarta. 19 pastraipo originalus tekstas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 66 už prieš susilaiko atmesta, manau. 20 pastraipos originalus tekstas už prieš susilaiko atmesta pritarta, imko trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 21 pastraipa, kas už prieš susilaiko pritarta, 67 už prieš susilaiko pritarta, 69 už atkrinta tiksliau, atsiprašo pirmininkė. Dabar <clears throat> balsuokime už imko dešimtąjį, kas už prieš susilaiko. Pritarta 72 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko pritarta. 71 už prieš susilaiko priimta. 23 paragrafas pastraipa, kas už, prieš susilaiko, priimta. 24 pastraipa, kas už, prieš susilaiko, priimta. 73 pakeitimas dviejomis dalimis, kas už pirmą dalį, prieš susilaikė. Gal patikrinkime dėl 73 pakeitimo pirmosios dalies. Priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė ketvirtasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 26 pakeitimas, tik antroji dalis. 26 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Į 30 pakeitimas, kas už, prieš. Gal balsuokime dar dėl 10 įtris, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai dėl 74 pakeitimo. Pritarta. 75 pakeitimas už. Prieš susilaikė. Pritarta. 76 už. Prieš susilaikė. Priimta. 89 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 94 e, už. Prieš susilaikė. Atmestas. Imko 17 už. Prieš susilaikė. Priimta. Kompromisas E. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 79. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 84. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 85. Už. Prieš susilaikė. Pritarta. 11 e, už prieš susilaikė priimta, 86 už prieš susilaikė priimta, įtrė 20 už prieš susilaikė priimta, įtrė 17 už prieš susilaikė pritarta, imko 16 už prieš susilaikė pritarta, įtrė 16 vėl. E, taip, čia kitas komitetas įtrė 16 už prieš susimaišėte? Klausė pirmininkė. Ne, negalime e, blokų. Įtrė 16 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Įtrė 18, kas už prieš susilaikė priimta. Įtrė 19 už prieš susilaikė pritarta. Originalus tekstas 26 pastraipa už prieš susilaikė priimta. Imko 7 už prieš susilaikė pritarta. Imko 8 už prieš susilaikė pritarta. Imko 9 už prieš susilaikė pritarta. 90, 90 už prieš susilaikė pritarta. Kompromisas F už prieš susilaikė pritarta. 91 už prieš susilaikę priimta. 93 už prieš susilaikę priimta. Jeigu norite 93, galime patikrinti. Balsavimas pradedamas dėl 93 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Gerai. Pritarta. Įtrė 14 atkrenta. Dabar Imko 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Imko 14 už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto 7 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tran 13 su žodiniu pakeitimu e, už, prieš, susilaikė, pritarta. Tran 18 už, prieš, susilaikė. Dėl transporto komiteto 18 pakeitimo elektroniniu būdu patikrinkime. Visi pabalsavome. Pritarta šiam pakeitimui. Transporto komiteto 16 pakeitimas su žodiniu pakeitimu kurie naudojasi valstybinę paramą, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atrodo, atmesta, patikrinkime elektroniškai dėl 22 pakeitimo. Visi pabalsavote? Ne, pritarta pakeitimui. Transporto komiteto 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Transporto komiteto pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto antras pakeitimas už, prieš, susilaikė. Gal dėl transporto komiteto antro pakeitimo elektroniškai patikrinkime. Visi pabalsavote. Atmestas pakeitimas. Gerai, kad patikrinome. Viskas tvarkoj, taip? Galbūt jūsų balsas būtų lemiamas, Viki, sako pirmininkė. Taigi, transporto komiteto ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. E, Tran 5 už prieš susilaikė atrasta, atrodo m, mm, pritarta, tačiau elektroniniu būdu pat, patikrinkime. Visi pabalsavote. Pritarta. Transporto komiteto aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Transporto komiteto devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto 10 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto 11 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Išbraukiant paskutinę dalę, kas, kas su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Transporto komiteto 14 už, prieš, susilaikė pritarta. Imko 12 pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu, pakeičiant dereguliavimą at, atidarimu. Kas už? Prieš? E, pritarta. Transporto komiteto 19. Atkrenta 19 pakeitimas, transporto komiteto 20 pakeitimas už, prieš man nelabai patinka skaičiuoti koordinatorius. Taigi dėl 20 transporto komiteto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 transporto komiteto pakeitimas už, prieš, susilaikė, taip pat pritarta. Mm, transporto komiteto 24 už, prieš, susilaikė, atmestas. Į 312, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 15, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Į 322, už, prieš, susilaikė, pritarta. Į 313, už, prieš, susilaikė, pritarta. Į 323 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra, trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Originalus tekstas e, C. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta Atmesta. Penktoji, penktasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, prieš Susilaikė. Neaišku, patikrinkime dėl devinto pakeitimo elektroniškai. Visi pabalsavote, atmestas šis pakeitimas. Taigi originalus tekstas. E, kas už prieš susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 11 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Originalus tekstas e, už, prieš susilaikė pritarta. 12 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas e, už, prieš susilaikė pritarta. Originalus tekstas H, e, kas už, prieš susilaikė pritarta. 13. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 14. Kas už, prieš susilaikė pritarta. E, originalus tekstas e, už, prieš susilaikė pritarta. Na ir galutinis elektroninis balsavimas dėl teksto su pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi pabalsavome. 38 už, 2 e, susilaikė. Sveikinu pranešėją. Prašau, žodis jums. Vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, šioje rezoliucijoje prašome komisijos e, padaryti 15 studijų Ir jeigu jūs sutiksite, aš toliau palaikysiu ryšį su komisija, kam reikėtų teikti prioritetus ir aš informuosiu e, šešėlinius pranešėjus apie progresą. E, komisijos e, politikos valdyba nėra mokslinio tyrimų institutas. Dėkoju. Dabar pereisime prie darbo tvarkės dešimtojo klausimo punkto, tai yra, tai yra BVP ir kiti rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Esame pasirengę. Pranešėjas norėtų pasakyti keletą žodžių, prašau. Žodis jums. Ačiū, panė pirminkė. Norėjau tik pasakyti, kad norė... padėkot norėjau visiems kolegoms. Štai, kad e, pavyko pasiekti kompromisinių sprendimų, norėčiau padėkoti visiems už savo indėlį. Kaip e, matome iš balsavimo sąrašo, e, dėl daugumos iš keitimų pasiūlymo aš tikrai galėsiu pritarti, nors ne visi bus susilauks mano pritarimo. Dėkui. Dėkoju, periname prie balsavimo. Taigi kompromisas A, kas už, prieš susilaikė pritarta. Kompromisas B, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas C, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Man atrodo pritarta, bet gal patikrinkime dėl 22 pakeitimo elektroniškai. Visi pabalsavote. Balsavimas baigtas. Tikrai pritarta. 23-24 atkrenta. atkrenta. 25 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atrodo pritarta. Patikrinkime dėl 25 elektroniškai. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Taip, 19-19. Pakeitimas atkrenta, atmetamas. Dabar 26 pakeitimas dviejomis dalimis su žodiniu pakeitimu. Abiejose dalise yra žodiniai pakeitimai. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, atrodo atmesta. Patikrinkime dėl pirmosios dalies elektroniškai. Aš nebalsuoju. Visi pabalsavo. Pritarta. Antroji dalis vis, už. Prieš susilaikė. Taip pat priimta. Taigi 27 atkrenta. 28 už. Prieš susilaikė. Atmestas. 29 pakeitimas už. Prieš susilaikė. Pritarta. Kompromisas E už. Prieš susilaikė. Pritarta. 34 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patikrinkime dėl 34 pakeitimo elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Kompromisas F už dėl kompromiso F už, prieš, susilaikę, atmesta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisas G už, prieš, susilaikė. Atrodo pritarta dėl kompromiso G. Dabar 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Gal patikrinkime dėl 43 pakeitimo elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimu. H kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 pakeitimas. Ne, kompromisas į, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 atkrenta, 48 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 atkrenta, 50 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, 52 e, atkrenta, atsiprašau, 53 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias, už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas, už, prieš. Dėl ketvirto pakeitimo elektroniškai patikrinkime. Balsavimas baigtas pakeitimas atmestas. Elektroninis galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų su pakeitimais. Elektroninis balsavimas dėl pakeisto pranešimo projekto teksto, nuomonės projekto teksto. 35 už 2 prieš 1 susilaikęs. Sveikinu pranešėją. Dėkoju visiems. Dėl žodinio klausimo. Blokinis balsavimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Elektroninis balsavimas dėl pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. visi pabalsavote. Balsavimas baigtas. 34 už. Niekas nėra prieš ir niekas nesusilaikė. Dabar perduodu pirmininkavimą Alin, nes turėčiau kalbėti dabar su e, pirmininku Buzeku dėl ekonominio valdymo. Okay, um, Gal paprašysiu tuos, kurie palieka salę, kad paliktumėte salę tyliai, kad mes galėtume pratesti darbą. Kitas darbo tvarkės punktas. E, ponios Podimata pranešimas. Pone Podimata yra su mumis dėl novatoriško finansavimo pasaulinių ir Europos lygmenių. 194 pakeitimai yra pateikti šiam e, pranešimui. E, taigi e, suteikiu žodį poniai Podimaka. Po, ponas Balsai, prašyčiau diskusijas vesti už salės ribų, nes mes negalime girdėti. Ir kadangi posėdis yra transliuojamas, tai prašome laikytis tylos. Žodis poniai Podimata. Dėkuoju, aš kalbėsiu graikiškai savo gimtają kalbą, tai mes sutaupysime laiko. Rodapola, Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems kolegoms, už, kurie pateikė tos 149 pakeitimų pasiūlymus, ypač šešėliniams pranešėjams už jų indėlį ir už konstruktyves diskusijas, kurios vyko praėjusią savaitę Strasbūrę, remiantis gautais pakeitimų pasiūlymais. Mes parengėme kompromisinius pakeitimus, kuriuos perdavėme šešėliniams pranešėjams Norėčiau e, pakalbėti apie svarbiausius kompromisinius pakeitimus, tačiau prieš tai pakalbėsiu apie esminius parametrus, kuriuos, e, dėl kurių turėtų sutarti parlamento visos frakcijos ir, e, ir komitetas. Visų pirma, laikotarpio sudėtingumas sudėtingumas visai Europai ir eurozonai ir pačiam eurui kaip valiutai, nepriklausomai nuo to, kaip mes e, vertintumėme mūsų padarytą pažangą. Yra akivaizdus faktas, kad vis dėlto finansiniai sunkumai ir nacionalinių biudžetų karpimas yra uh, ir, kaip pas, pasakyčiau, aštri parlamento ir tarybos reakcija į naujo biudžeto patvirtinimą. Visi tie dalykai yra labai sudėtingi, turint omenyje ES nustatytą strategiją, ypač strategiją 2020. E, tai bus visas ištisas e, biudžeto taupimo dešimtmetis Ir šiandieną, kaip niekad iki šiol, būtina iešk, aktyviai ieškoti naujų finansinių išteklių, naujų finansinių instrumentų. E, tai ES yra tarsi vienpusio eismo gatvė, kurią turime žygiuoti. Kitas dalykas. ES piliečiai vykdant taupimo program, programas, griežtesnį biudžetų valdymą E, yra priversti prisimti didžiąją to, tą finansinę naštą ir mes žinome, kad vyksta daugybė įvairiausių e, protesto akcijų ir demonstracijų visoje Europoje. Ir e, ypač padidėjo euroskeptikų skaičius Europoje, net ir euro, proeuropietiškose tradiciškai valstybėse narėse. Nesvarbu, kaip e, ambicingai besielgtų Europos parlamentas, yra labai svarbu mums dabar susitelkti ir pasiūsti labai vienareikšmišką žinią mūsų piliečiams. E, nuo to priklausys ir mūsų santykiai su mūsų piliečiais, nepriklausomai nuo taupimo programų, nuo e, mokesčio didinimo, algų mažinimo, pensijų mažinimo ir panašiai. Europai reikia ieškoti konstruktyvių sprendimų, dirbti, e, ieškant e, teisingesnio e, mūsų lėšų paskirstimo, išteklių paskirstimo. Dabar dėl pakeitimų pasiūlymų. Pirmajame, pirmoje antraštinėje dalyje mes kalbame apie finansų sektoriaus tendencijas finansų sektoriuje ir kalbame apie būtinybę įvesti finansinių sandorių mokestį ES lygmenių prieš porą mėnesių. Rengiant pranešimą apie finansų ir ekonomikos krizę, beveik visos frakcijos pritarė tam, kad Europos parlamentas pasisakytų už tokį mokestį, už jo įvedimą. taip prisidedant prie spekulacijų mažinimo pažabojimo finansų rinkose ir mm, mažinant e, viešųjų e, biudžetų deficitus. Europos parlamentas pareiškė, kad toks mokestis turėtų turėti kiek įmanoma platesnė, platesnė mokesčio bazė, kuri turėtų būti taikoma kiek įmanoma e, plačiau, kiek įmanoma globaliau. Ir E, kiek tai manoma, tokį mokestį reikėtų įvesti bent jau ES lygmenių, taip ES galėtų daryti didesnį e, spaudimą didžiajam dvidešimtukui jo susitikime. Europos komisija yra raginama e, parengti tokio mokesčio įgyvendinamumo studiją, atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp ES vidaus rinkos ir pasaulinių rinkų. Taigi reikėtų kiek manoma greičiau sulaukti tokios studijos, tai yra tokio mokesčio įvedimo pasiekmių studijos. Komisija turėtų tai padaryti kiek manoma greičiau. Aš manau, kad kadangi trūko e, išvadų, poveikio vertinimo e, ir e, tolesnių žingsnių po parlamento balsavimo šio klausimu parlamentas turėtų būti skatinamas e, žengti toliau ir praėjus tiems dviejams mėnesiams nereikėtų mindžikuoti vietoje ir nereikėtų eiti atgal. Uh, Taigi reikia žengti prieki ir remianti šio pasiūlymu šiandieną mes teikiame pakeitimus dėl septintos paragrafo kaip kompromisinius pakeitimus. Taip pat noriu pasakyti, kad mes norime, kad būtų susitarta pasaulinių lygmenių, ypač didžiojo dvidešimtuko kontekste. Tai yra išdėstoma aiškiai ir pranešime. Taip pat manome, kad neturėtume dvėjoti ir pripažinti pasakyti, kad labai svarbu pasakyti, jog tai praradome buvusio ambicingumo lygį ir jeigu dabar sustosime, tuomet ateitie bus dar sunkiau žengti tokį ryštingą žingsnį. Tad Europa turi aiškiai rodyti savo pasiryžimą, pasiryžimą Ir mes žinome, kad mūsų veiksmai be abejo visada tiesiogiai atsiliepia ir mūsų rinkoms, Taigi reikia įvesti tokį mokestį. Ir nepriklausomai nuo šio dalyko mes dar e, pateikėme ir kitus pakeitimus. Su jais jūs turėjote galimybę susipažinti. E, tie pakeitimai yra susijęs su kitais svarbiais e, pokyčiais, pavyzdžiui, bankų mokesčių arba finansinės veiklos mokesčių. Tai yra kaip du papildomi instrumentai, kurie sukuria taip pat tam tikrą papildomą vertę. Ir iš tų mokesčių, iš tokio apmokestinimo e, kylančios pajamos įplaukos e, nebūtų tokios didelės, jų potencialas nėra toks stiprus, kaip kalbant apie finansinių sandorių mokesčio įvedimą, tačiau e, vis tiek tai būtų gana tikslinga padaryti, tai būtų gana naudinga, tą pripažįsta ir Europos komisija. E, joje, jos komunikate taip pat kalbama apie tai, kad toks mokestis, e, finansinės veiklos mokestis yra e, atskiras dalykas, atskira, atskira priemonė, kurios tikslas yra pažaboti spekuliatyvinės, spekuliacinę veiklą ir sukuria papildomą vertę, tai yra užtikrina uh, finansų sistemų skaidrumą, stabilumą ir veiksmingumą. Kitas labai svarbus šiame e, pranešime kylantis klausimas e, yra susijęs su bendraja, e, bendraja skolų, bendrų skolų valdymu, bendrų skolų valdymu, skolų naštos valdymu ir taip pat su Europos obligacijomis Mm, čia yra išryškinama, e, čia yra matomas tam, tikras, tam tikros sąsojos ir e, tarp skirtingų pakeitimų pasiūlymo. Kalbant apie euro obligacijas, buvo pateikta kompromisinių pakeitimų pasiūlymų, kuriais reikalaujama e, pateikti Europos komisijai es, iš principo labai reikšmingą, tikrai labai svarbą, svarbų poveikio vertinimą. E, kadangi reikia surasti nuolatinius krizės valdymo mechanizmus, kurie būtų pakankamai veiksmingi, komisija, mano nuomonė, neturėtų ir toliau e, vengti e, pateikinėti, renkti tokį poveikio vertinimą. Yra be abejo ir abejonių šiuo klausimu, tačiau turiu Jums priminti, kad nepaisant ekofino, ir Eurogrupės sprendimų pastarąją savaitę, praėjusį sekmadienį. Valstybių narių įsiskolinimai e, yra tikrai didžiuliai ir tai nėra vien tik tai pietinės valstybės narės, bet ir, pažiūrėjau, Belgija. Taigi jų įsiskolinimai yra pasiekę iki neregėtą lygį. Tad Europos centrinis bankas turi susitaikyti su e, kritika, kuri yra e, ta, e, ta, išsakoma centriniam bankui dėl jo taupimo politikos. Taigi būtų verta gerai mm, apsvarstyti galimybę susilaukti, pareikalauti poveikio vertinimo, išsamaus poveikio vertinimo ir e, taip pat ir pasvarstyti apie naują finansinę struktūrą ES. E, tad e, čia yra labai svarbu kalbėti ir apie euro obligacijas, taigi ši tema yra tikrai labai reikšminga. Ir taip pat labai svarbus aspektas yra mm, e, kompetitingo komisijos nario paskelbta paskelbta būtinybė įkurti tam tikrą fondą, siekiant reformuoti e, energijos politiką. Ir čia būtina kalbėti apie energijos, e, e, ap, ap, energijos švaistančios pramonės apmokestinimą, tai pavyzdžiui įvedant anglės dioksido mokestį, Ir tokie mokesčiai turėtų būti taikomi ypač toms pramonės šakoms ir ūkio šakoms, kurios e, gamina ypač e, daug CO2 išmetančią išskiriančią produkciją. Pone Hübner, šešėlinė pranešėja yra pateikusi 167 pakeitimų pasiūlymą, kuris yra tikrai puikus pagrindas tolesniems diskusijoms dėl tokio e, CO2 mokesčio. Taigi tiek norėjau pasakyti apie šį pranešimą, apie jo esminius dalykus ir norėčiau dar kartą padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį. Dėkoju. Uh, you, Ačiū, ponė Panimatė. Pirmiausiai suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams, o po to užsiregistravusiems kalbėti lės tvarka. Ačiū pirmininkė, ponė Hubnė dabar. Dėkoju ponė Podimatai už konstruktyvę atmosferą, kuri buvo sukurta per pirmąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Aš nekantri laukiu tos dienos, kai sustarsime dėl kompromisų susijusių su ginčytinais pranešimo klausimais ir dalimis, norėčiau pradėti nuo finansų sektoriaus apmokestinimo klausimo ir ypač finansinių sandorių apmokestinimo. Mano nuomonė, yra dar daug neužtikrintumo, kalbant apie sąlygas, kurias turėtume nustatyti prieš priimdami tokį sprendimą. Žinau, kad visame parlamente esame susiskaldę šiuo klausimu, nes turime vieningos nuomonės. Manau, vis dar reikia skirti dėmesio klausimui susijusiam su <clears throat> tarptautiniu finansų sandrio apmokestinimu pasauliniu lygmeniu, vien tik tai Europoje tokį mokestį įvedus aš išvelgiu nemažai grėsmių ir rizikų. ES komisija kelis kartus pabrėžė, kad e, rengia tokį išsamų poveikio įvertinimą. Tikiuosi, kad mes sugebėsime palaukti prieš priimdami galtinius sprendimus šio poveikio vertimo rezultatų ir po to jau apsispręsime dėl šio svarbaus, sudėtingo ir mums dar taip nelabai gerai pažįstamos priemonės ir instrumentą. <clears throat> Taip pat nedaug žinome apie finansinės veiklos mokestį arba pasiūlymą įvesti. Pasiūlymas buvo pateiktas vėliau nei e, tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimo pasiūlymas. Komisijos narys šiame ta yra minėjęs, kad e, finansinės veiklos mokesčio aspektai taip pat bus įtraukti į poveikio įvertimą, kuris yra atliekamas ir tai palengvins mums sprendimų prieimimą. Trumpai tariant, manau, kad turėtume siekti neskubėti priimti galutinius sprendimus, palaukti poveikio įvertinimo rezultatų šiais dviem klausimais. Norėčiau pakomentuoti, nes ponė pirmininkė kelis kartus minėjo Sasekso universiteto studiją mūsų sprendimo kontekste ir aš pakankamai atidžiai susipažinau su šios studijos rezultatai, rezultatais ir iš tikrųjų e, Nebūtinai e, galima vertinti, kad studija teigiamai atsiliepia apie finansinių sandorių apmokestinimą, <clears throat> nes yra įvairių mokslinių studijų, vienose iš jų matome, kad įplaukos gali būti pakankamai rimtos, kitose manoma, kad pakankamai nežymios poveikis taip pat yra skirtingai vertinamas, taigi galima kalbėti apie tam tikrą neiškumą, neužtikrintumą e, susijusi su finansinių sandarių apmokestinimu, taip pat ir ekspertų tarpe. Manau, į tai reikia atkreipti dėmesį ir parlamentas turėtų atkreipti dėmesį savo galutinėme sprendime į tą neužtikrintumą. Dėl euro obligacijų manau, kad pasiekėme labai gero tarpusio supratimo dėl projektų obligacijų, kurios administruoja kurias administruoja investicijų bankas, komisija šiuo metu intensyviai dirba kartu su Europos investicijų banku, e, rengdama šio pobūdžio finansinę paramą daugiametės finansinės perspektyvos ir infrastruktūros projektų kontekste. Manau, kad sutarsime šio klausimu. Dėl antrosios e, dalies susijusios su šiuo obligacijų skyriumi turėtume išlikti realistais. Ir e, manau, kad atsižvelgdami e, į galiojančias sutarties nuostatas ir galbūt į būtinybę rimtai pakeisti sutartį, jeigu norėtume įgyvendinti euroobligacijų projektą. Vis tik tai norėčiau paraginti komisiją atlikti išsame analizę, galimybių analizę šį klausimą sprendžiant. Taip pat reikėtų pasvarstyti ir galimybės, ką būtų galima nuveikti nekeičiant sutarties arba tik nežymiai ją keičiant, ypač turint omenyje, kad e, remiantis 123 e, straipsnių e, buvo svarstamas galimybės suteikti paramą ne eurozonos valstybėms parduodant euro obligacijas, pavyzdžiui, Latvijai, Vengrijai, kitoms. Taigi dar kartą šiuo klausimu manau, kad mes dar neturime pakankamai informacijos, kad galėtume apsispręsti dėl <clears throat> anglės dioksido mokesčio įvedimo. Man dėl e, šio pasiūlymo kyla abejonių, jeigu komisija būtų nusiteikusi vis tik tai ir toliau siūlyti šį sprendimą. Aš siūlyčiau diferencijuoti šio mokesčio tarifą skirtingose valstybėse narėse, nes kai kurioms šios tas papildomas mokestis būtų didžiulis iššūkis, o kitos jo beveik nepajustų. Taigi turėtume čia vadovautis atsargumo principu. Po paskutinio sustikimo su ponia Podimata aš jaučiu, kad e, sugebėsime pasiekti kompromiso dėl šių pastraipų, dėl šių punktų. Manyčiau, turėtume tęsti diskusiją, žinau, kad laiko gali pritrūkti, tačiau aš tikiuosi, kad sugebėsime svarstyti deramai visus kompromisų pasiūlymus dėl ginčytinų klausimų ir iki šiol bendradarbiavimas buvo pakankamai konstruktyvus, taigi esu tikra, kad dėl svarbiausių klausimų, dėl daugumos jų sugebėsime susitarti. Na, ja, kai kurie galbūt, dėl kai kurių galbūt ir ne. Ačiū, pirmininkai. Ačiū. <clears throat> Aš e, nenorėjau pradėti e, diskusijos dvišaliais pagrindais dėl e, Sasekso universiteto ataskaitos. Jūs esate teisi, sakydama, kad jis nėra visiškai, vertinimas nėra visiškai teigiamas, tačiau išvadas labai aiškiai parašyta, kad tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių remiantis ribotų pagrindų būtų galima tokį mokestį taikyti tarptautiniams finansiniams sandoriams, taigi nenorėčiau, kad jūs e, neteisingai pristatytumėte šio prašymo nuostatų. O jų politiniai klausimai yra visai kitas dalykas. Ponai Lambert suteikime žodį. Dear colleague Danuta, Uh, like to... Brangiaus kolegės, aš norė, norėčiau, Danuta, atkreipkite dėmesį, norėčiau su jumis uh, polemizuoti. Aš nenorėčiau kalbėti apie e, finansinių sandarių mokesčių privalumus arba trūkumus. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, e, kaip jūs minėjote, ponė Danuta, kad mes nežinome pakankamai, mes nežinome visų faktų. E, aš esu iš privataus sektoriaus atėjęs į politiką. E, ir vadovybė privačiame sektorija nepriima sprendimų neturėdami visų duomenų, visos informacijos. Ir visuomet yra pasveriami visi prieš ir už. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiuo metu yra priimti priimti sprendimai, kurie priimti neatlikus poveikio analizės. Štai keletas pavyzdžių, kai Airijos vyriausybė suteikė neribotas garantijas savo bankams, priėmė sprendimą nežinodami poveikio. Ir dabar matome rezultatus. Dabar vyriausybės sprendžia, kaip atsakyti į krizės e, poveikį, mažindami skolas ir mažindami e, išlaidas. Jie taip pat nedaro poveikio analizės. Aš nesu e, socialistas, todėl man nerūpi labai socialinis poveikis. Aš tiesiog galvoju apie ekonominį efektyvumą ar yra ekonomiškai efektyvu e, aklainų nu, sumažinti išlaidas, e, padidinti atotrukį tarp turtingų ir vargšų visuomenėje. Net užmiršę visą tai, kai galvojame apie savo e, misiją, Ir net jeigu sakote, kad mes galime negalvoti apie valstybinius dalykus ir visi išeiti dirbti į privatų sektorį, mes bet kokiu atveju turime e, rasti finansavimo išteklių. Net jeigu ir visi e, mes tvirtintume, kad turėtume pakeisti apmokestinimo sistemą. Kai jūs sakote, sakote, kad turime e, išsameu pastudijuoti finansinių sandorių e, mokestį ir jo poveikio analizę. Mes dažniausiai mokesčius surenkame e, iš darbo santykių, iš darbo jėgos, nes tai yra lengviausias būdas. Ir tai taip pat daroma be poveikio analizės. O dabar renkamasi mokestinti kitus kitas sritis ir gauti pajamų iš kitų šaltinių, netlikus poveikio analizės. Ir mes turime pasverti ir tai, kas būtų, jeigu mes tų veiksmų nesijimtume. Visi tie, kurie sako, kad turėtume daugiau pastudijuoti, jūs jau darote pasirinkimą, nes bet kokiu atveju reikės daryti sprendimus. Ir ką aš norėčiau pasakyti, mes neturėtume žiūrėti, kaip optimizuoti viešasias išlaidas. Euro obligacijos čia e, argumentas yra gana atsitiktinis. Galbūt čia gali būti nemažai tiesų, tačiau nėra nei vieno sprendimo, e, kuris e, nebūtų paremtas analizė. Na, o dabar kalbame apie išvestinės finansinės priemonės, kurias kai kurie naudoja visiškai priimtinoms e, priimtinės verslo tikslams, nori sumažinti savo riziką. Ir e, yra tie, kurie naudoja šios instrumentus, šias išvestinės priemonės spekuliatyviniais tikslais. Taigi, ar mes galime taikytis su rizika, kad e, daugelis e, piktnaudžiauja šiomis priemonėmis? Taigi mes susitaikome su tam mintimis, kad yra finansinė priemonė, kuria yra piknaudžiaujama, tačiau mes e, jos neatsisakome. Dėl euro obligacijų galima būti pasakyti e, tą patį. Ką bedarytume, mes niekada neturėsime nulinės rizikos. Niekada rizika nebus lygi nuliui. Nors e, jeigu mes norime nulinės rizikos, tai reiškia, mes negalime priimti e, euro obligacijų e, idėjos. Tačiau aš manau, kad turėtume pasverti visus už ir prieš ir pasižiūrėti, ar e, teigiami argumentai nusveria neigiamus. Jeigu E, netliksime atsakingos vadybos, nepasversime, mes tiesiog negalime leistis į šiuos veiksmus. Prašau. Kadangi e, kolega e, šešėlinis pranešėjas Šmit turi šiandien dalyvauti susitikimuose Kongė, jis paprašė manęs pasisakyti. Visų pirmiausia, dėkoju pranešėjai už kompromisinius pranešimus, e, pakeitimus, su kuriais neturėjau visiškos galimybės susipažinti. E, mes turėjome išsame diskusiją, ar reikėtų nuo savų finansavimo šaltinių e, Europinėme lygmenyje. Tačiau mūsų frakcijoje mes pasisakome už tai, nes norime už užtikrinti, nes kai e, kažką tai siūlome, manome, kad tai yra įgyvendinama. Tačiau, e, kai siūlomi tam tikri mokesčiai, mes e, e labai abejojame, ar įmanoma jų įvedimas be atitinkamos analizės. Mes e, įvert, mes pasisakome už išsame e, įvairių finansavimo priemonių e, analizę. E, ar tai būtų finansinių sandorių mokestis ar kitas mokestis, mes tokiais mokesčiais galime grasyti žmonės. Tačiau jeigu per daug dėl ideologinių priežasčių tai stumsite, kišite, tai žmonės e, tiesiog automatiškai priešinsis tams. E, yra daug e, puikių argumentų, kurie byloja prieš šios mokesčius. Tai yra Tarptautinio valiutos fondo tyrimas, studija atlikta praeitais metais. finansinių e, operacijų, finansinių sandorių mokestis e, gali neveikti kaip e, ir net nešti pageidaujamos naudos, kaip byloja daugelis šaltinių. Taigi mes tikimės, kad mes dirbsime tinkamą darbo tvarką, E, ir neskubėsime vien ideologiniais sumetimais. Labai svarbu pastebėti, kad kai kurie mūsų sprendimai pastarojo meto e, ar kitos e, sukėlė nepageidaujamų veiksnių, kaip pavyzdžiui finansinė veikla buvo perkelta iš Londono į Šveicariją, mums e, reikia globaliai mąstyti, e, kad sprendimai būtų e, sėkmingi. Ir aš esu tikras, kad mes galime rasti kompromisų E, bet kokie pasiūlymai e, yra e, teigiamas reiškinys, tačiau neturėtume per daug skubėti. Ir aš tikiuosi, kad tinkamai viską išanalizavę sulauksime plačios paramos. Ponas Liudviksen, prašau. Ačiū už žodį, gerbama pirmininkė šiame pranešime E, turėtume būti niuansuoti ir pasverti. E, būtina žinių e, tinkamas pagrindas. Kalbant apie finansavimo metodus, mes negalvojame apie tai, kas būtų, jeigu plačiumas tuštos priemonės būtų įgyvendintos. Todėl būtina sustiprinti tą žinių pagrindą ir greičiau jį e, parengti ir tuo pačiu turime pastumėti, paraginti komisiją dirbti efektyviau rengiant poveikio analizę. Na, o kas dėl sandorių mokesčių ir jo poveikio analizės turi, turėtų būti pagrindinė mūsų diskusijos e, dalis. Diskusija turėtų būti konkretesnė. E, mes turime aiškiai pasakyti įmonėms ir žmonėms, kuo mes siekiame šiais mokesčiams, nes kiek, mokesčiais, nes kiekvienas mokestis turi turėti aišku e, e, tikslą. Dar yra labai svarbių aspektų, kuriuos mes turime įausti į šiuos naujų mokesčių pasiūlymus. Mokestis visada turėtų būti išvelgiamas kontekste, kas dėl, moky, e, dėl finansinių sandorių e, e, mokesčio. Tai galima pateikti švedišką pavyzdį. 80 metais mes Švedijoje paliudijome, kad toks sandorių mokestis nepasiteisino. Ir skirtumas yra tik tai, e, kad švediškasis e, sandorių mokestis buvo e, vos ne šimtą kartų didesnio tarifo nei dabar numatomas europinis finansinių sandorių mokestis. Dabar atmesti E, šį, pav... šį siūlymą įvesti e, finansinių sandorių mokestį remiantis vien švedišką patirtimi būtų e, nerimta. Lygiai tas pats, kas mes, jeigu mes vertintume mobiliuosius šiuolaikinius telefonus, remdamėsi tuo, kaip telefonai veikia 80 metais. Dėkuoju už žodį. Uh, I have Mr. Hookmark, followed then by... I'm just going to get... Ponas, uh, dabar perskaisiu kitų kalbėtojų pavardės. Ponas Hookmark, po to ponas Bulman, ponas Lambertas, o paskui ponas Podimata, bet ponas Lambertas nenori žodžio, tai dar geriau. Ačiū. Panas Žekmark. Diskusijos dėl euroobligacijų, manau, yra svarbu išsiaiškinti šį klausimą, nes e, reikėtų mums taip pat aptarti euro valdymo problemas, sankcijų taikymą dėl per didelio biudžeto deficito ir tuo pačiu metu, tačiau mes neturėtume atsisakyti de facto jau dabar veikiančių sankcijų, turiuomenė skirtingas palūkanų normas išvelgiu labai daug bendro pavadžio problemų susijusių su euroobligacijomis. Mes turime kalbėti ne tik apie skirtingus specifinius projektus, tiksliau galime apie juos kalbėtis, tačiau bendrai euroobligacijos, jeigu norime išlaikyti tinkamą Europos valiutų valdymo struktūrą, nėra geras dalykas, grįžtant prie finansinių sandorių apmokestinimo. Aš klausimą iškėliau pastarį kartą, kuomet aptarėme svarstame šios klausimus. Noriu pabrėžti vieną aspektą. Kas įvyktų, jeigu būtų pradėtas taikyti specialus tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimas. Ponas Lambertsas sakė, kad mums reikia kažkokių mokesčių, kodėl netiktų šis mokestis. Žinoma, tačiau mes turime susijęti diskusiją dėl finansinių sandorių apmokestinimo su kitais susijusiais aspektais, pavyzdžiui, siekiais sumažinti spekulacijų apimtis Labai sveitinga apibrėžti pačią spekulacijos savoką, jeigu pažvelgtume į kai kurias valstybės, kurios patiria biudžeto deficitą, pavyzdžiui, Airija, Graikija, Portugalija. Žinoma, kuomet žmonės skolinasi pinigus, jie rizikuoja. Ir mes galime sutikti, kad žmonės tose šalise ir kitose turėtų skolintis ir prisimti tam tikrą riziką. Čia negaliu suprasti, kodėl mes manome, kad reikalai pagerėtų, jeigu mes dar apmokestintume šią riziką ir pakeltume tokiu būdu jos kainą. Turėtume puikiai suprasti, kad tie, kurie mokės transakcijų, e, tai yra sandorių finansinių mokesčius, yra būtų tie asmenys, kurie skolintųsi pinigus, nes tik galiu jūs patikslinti, kad patikinti tiksliau, kad nėra Europoje jokių rūsių, kuriuose būtų paslėpti arba užkasti pinigai. Turime tam tikrą patarlę Švedija, kurios esmė yra, kad jeigu tarpusės sėtume daugelį dalykų, galėtume gyveninti savo svajonę. Aš norėčiau, kad testume diskusiją dėl finansinių sandorių apmokestinimo, turime išsiaiškinti, kokiais būdais padėtume valstybėms ir pasaulio regionams, kurioms reikia kapitalo lėšų, apmokestindami tą kapitalą, kurį jos ketintų pasiskolinti. Ar mes čia siekiame e, sumažinti trumpalaikių sandorių apimtis? ar mes manome, kad trumpalaikiai sandarai yra blogis. Aš ne, nesuprantu, kodėl. Jeigu apmokestinsime trumpalaikius sandarius dabar, visos valstybės, apie kurias dabar kalbame, pateks į dar didesnį krizę, nes tik tai kelios iš jų pasiskolintų, e, tik supaimtų ilgalaikės paskolas, neturėdamas galimybių skolintis trumpesniam laikotarpiu mes turime siekti, kad e, finansinių sandarių apmokestinimas pasiteisintų, pateisintų savo tikslus, sumažintų finansinę naštą ir pagerintų visų krizė esančių Europos valstybių padėtį. Tokia yra realybė. Norėčiau kolegai ir draugui Švedijos ponui Liudviksin pasakyti, jisai teigia, kad pirmą kartą nepavyko, dabar mes e, dar kartą pamėginsime ir nepasiduosime, ir tai yra drasi taktika, tačiau jeigu palygintume šios argumentus su e, tais, kuriuos pateikė ponas Lambertas e, <clears throat> dėl galimybės susijęti šios mokesčius su kitais, vienu metu Švedija turėjo taikyti didžiausią paimų mokesčio tarifą ir po to mes įvedėme tam tikrą prasme sandorių apmokestinimą, apie kurį dabar kalbame. Ir kas įvyko, dauguma sandorių persikėlė į Londoną ir uh, Londono gyventojai tuo labai džiaugiasi, tačiau Švedija negavo jokių mokestinių pajamų, šiek tiek gavo, tačiau praradome žymiai daugiau. Ir, uh, ir žmonės, kurie tos sandarius sudarinėjo Stokholme, tuo metu mokėdami didžiausius pasaulyje paimų mokesčius, e, tiksliau žmonės tai nepersikėlė, bet uh, <clears throat> sandoriai persikėlė į Londoną. Ir, ir e, uh, aš tikrai negaliu dabar uh, rasti jokios priežasties, kodėl tie sandoriai, pavyzdžiui, nesu, nepersikeltų, neturėtų persikelti iš šan, Šanhajų. Ir jeigu tokį mokestį Europoje vestume, tai tikrai e, šie sandoriai persikeltų tokias valstybės kaip Kinija, pavyzdžiui, iš Šanhajų. Ponas Liudvikson minėjo, kad 90-metį e, įvedėme finansinių sandorių apmokestinimą ir sandorių perskelionų, tai buvo klaida. Tuo tarpu dabar jis teigia, kad e, <clears throat> dabartiniai pasiūlymai yra žymiai veiksmingesni, tačiau rezultatas bus toks pats. Sandoriai perskels iš Europos į kitas pasaulio dalis. Daug yra diskutuojama apie būtinybę atlikti poveikio įvertinimą, tačiau kodėl neturėtume atlikti ar ne, to poveikio įvertinimo prieš siūlant į pradėti taikyti finansinių sandorių apmokestinimą. Noriu atkreipti pranešėjos dėmesį į tai, kad pranešėja neatkreipė dėmesio į tai ir e, taip pat ponas Lambertas neįrodė, kokiais būdais įvedus šį mokestį būtų galima sumažinti spekulacijų apimtis ir e, gerinti investicinę aplinką. Veikiausiai bus apskritai atvirkščiai, nes e, finansų sandario apmokestinimas nesugebės apriboti spekulacijos mes rizikuojame sumažinti e, sąžiningos prekybos ir investicijų apimtis ir dar labiau padidinti biudžeto deficitą. Tikrai negaliu tokių argumentų, kurie dabar ir sakomi, suprasti. Pirmininkė, aš manau, kad mes tikrai e, svarbę nuomonę išklausome ir Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija tai reaguotų e, prieš šį mokestį ponio Ford. Ačiū. Pirmiausia, atsiprašau savo kolegos e, vardu, kuris negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje ir aš išėjęs pranešėjas norėčiau pakalbėti apie tam tikrus jos siūlytus pakeitimus ir patalpinti juos į platesnį kontekstą. Mums yra iškilusi didžiulė grėsmė, nes esame labai nenuseklus e, siūsdami atitinkamus signalus šiame dokumente ir kitus signalus valstybėms narėms per ekonomikos gaivinimo paketą. Privalome nepamiršti, kad gyvename labai sudėtingų laikų, rinkos sviruoja ir <clears throat> obligacijų e, palūkanų normos keičiasi kiekvieną dieną. Dokumente apie ekonomikos valdyseną nuo pat pradžių mes teigiame, kad turime patvirtinti finansinį planavimą vakar. Pas trišė mums tą patį pasakė, finansinis planavimas turėtų remtis makroekonominių faktorių prognozėmis ir analizuojant, e, ką atitinkamo mokesčio įvedimas duos e, mikrofinansinėms įmonėms. Mes pirmadienį pasirimėme ekspertų duomenimis apie tai, kas įvyko e, Airijoje siekiant e, apmokestinti nekilnojamo turto rinką, siekiant papildomų įplaukų į biudžetą, tai po šio apmokestinimo dingo tiek nekilnojamo turto rinka, tiek įplaukos. Taigi, ponė Lamberčiai, negalite tikėtis šimtaprocentinio e, tikslumo visą laiką, tačiau mes negalime e, panirti į tokias juodasias skylės, e, visiškai nežinodami, kas mūsų laukia. Puikiai žinome, kad mokesčių įplaukos ant medžių neauga. E, mokesčiai surinkami iš piliečių. Tai yra iš nuo tų pačių medžių mes juos nusiskiname kaip ir valstybės narės. Ir e, iš spaudos žinome, kad egzistuoja didžiulė tarpusavio sąveika tarp ES ir valstybių narių biudžeto ir negalime teikti, kad daugiau įplaukų gausime į ES biudžetą ir e, neturės tai jokios įtakos valstybių narių biudžetui arba atvirkščiai. <clears throat> Nekalbant apie tai, kaip tie pinigai bus panaudojami dėl finansinių sandorių mokestinimo, buvo labai įdomu klausytis atskirų valstybių narių e, reakcijos, pažiūrėjau, įvedant bankų apmokestinimo savo šalyje esame tą padarę, nepaisant to, kad kitos valstybės to nedaro e, ir turint omenyje, kiek daug buvo investuota į bankų gelbėjimo e, operacijas. Taigi, mano e, valstybės vyriausybės požiūriu, tas mokestis ir jo įplokos turėtų būti skirtos gražinti valstybės biudžetui sumokėtą paramą ekonomikos valdysenos pakete apie euroobligacijas kalbant, mes labai aiškiai pasakėme, kad vienas iš e, tų aspektų arba e, veiksnių, e, kurios, kurie leido padidinti valstybės skolą, buvo nepagristos garantijos. Ir Tai mūsų frakcija norėtų pasakyti, kad galima rasti būdų, kaip subalansuoti biudžeto lėšų naudojimą ir negalima remtis čia vien tik tai privačiais, privačiomis paskolomis reikės ir e, biudžeto paramos, tačiau reikia viską vykdyti labai skaidriai, priboti e, riziką ir grėsmę, priešingų atveju pateksime į tokią padėtį, į kurią dabar pateko kai kurios valstybės narės. Mes nesakome, kad reikia visiškai šių pasiūlymų atsisakyti, tačiau reikia nustatyti aiškias ribas ir atsakomybę. Ačiū, panu Būlmanui žodis. Der Kollege Höckmark sagt. Kolega Höckmark pasakė, kad būtų prasmingiau parengti mm, poveikio analizę prieš įvedant tą mokestį ir aš visiškai su to sutinku ir dėl to Europos parlamentas ko, kovo mėnesį paragino komisiją atlikti tokį poveikio įvertinimą. Tačiau iki pat šiandieninės šiandieninio momento iki pat gruodžio mėnesio to nepadarė, tad būtent jai reikia atbūt, jausti atsakomybę už tai, kad praėjus trims ketvirtadaliams metų niekas nepasislinko į priekį. Tačiau mano supratingumas šiuo, šiuo, šią pastabą ir pasibaigė. Norėčiau kolegai Haglund, Hübner ir Hockmark, visiems šiems kolegoms norėčiau pasakyti, kad turiu, kad ir kaip draugiškai būčiau nusiteikęs, pasakyti, kad netikiu, kad jie suvokia, kokioje situacijoje yra atsidūrusi Europos Sąjunga ir Eurozona šiuo momentu. Jie neįvertino rimtai kolegos Lamberts e, argumento, kad kiekvienas sprendimas, kurio mes dabar nepriimame, neišvengiamai ateityje privers priimti tam tikrus sprendimus, kurie turės pasiekmių vienokio ar kitokio. Dabartinis e, situacija rodo, kad e, gali e, bendrijos paramos pareikalauti dar viena didelė valstybė narė. E, Eurogrupė jau ir, kuri yra nustačiusi 70 milijardų eurų paramai, paramos fondą, šitos sumos gali nebeužtekti. Ir ta skilė finansinė vis labiau versis, vis labiau didės, kuo daugiau valstybių narių prašys paramos ir jūs žinote, kokios e, to pasiekmes laukia kitų valstybių narių ir paprastai uh, E, tai e, dėl to tenka dar labiau karpyti valstybių biudžetus, nors tai jau beveik ir nebeįmanoma, jau e, karpomis socialinės išlaidos. Žinote, kad valstybėse, kurios prašo paramos, kaip, pavyzdžiui, Graikija, mažėja perkamoji gale. Ir atsiranda vis didesnė praraja tarptų, kurios gali dar eksportuoti, uh, ir tų, kurios negali patenkinti savo pačių vidaus poreikių. Ir jūs manote, kad ES e, e, šalise ir e, eurozonos šalise situacija tikrai nepavydėtina. Ir nėra jokių garantijų, kad eurozona po dešimties metų dar egzistuos. Mes norime, kad eurozona ir vidinė rinka ir toliau klestėtų ir stiprėtų. Mes norime, kad eurozona turėtų vis daugiau narių - Lenkijos, Švedija ir kitų. Mes visi to laukiame, tačiau nėra jokių istorinių garantijų, kad Europa išgyven šitą krizę. Mes norime daryti viską, kad jį išgyventų, tačiau tam reikia konkrečių, labai drąsių sprendimų ir užduoti savo klausimą, be kita ko, iš kur atsiranda ištekliai, kuriais mes galėtume stiprinti e, pirkim, per, perkamąją galę, stabilizuoti nacionalinius biudžetus e, savivaldybių pajamas didinti ir taip toliau. Mes turime priimti tos sprendimus, mes negalime jų išvengti. Ir todėl kolegė Padimata kolegės padimatos pranešimas galiausiai paaiškės esantis esminės reikšmės. Tai bus pranešimas, kuriame frakcijos išdėstis savo požiūrį į šį klausimą. Tai, yra, tai bus ne tik šešėlinių pranešėjų, tai visų iš tiesų frakcijų požiūrio atspindys šiame pranešime. Ir, ir e, frakcijos pademonstruos, kurioje pusėje jos buvo. Ar jos kaip, rodė pasiryžimą priimti būtinus sprendimus, neišvengiamus sprendimus, ar vis dėlto blokavo diskusijas ir tos sprendimus blokavo e, nieko nedarydamos. Mes norime, kad komisija pateiktų procedūrinę pasiūlymą, kad Europos parlamentas turi teisę paraginti komisiją tą padaryti. Tačiau dar yra ilgas kelias nuo Europos parlamento balsavimo iki valstybių narių sprendimo, bendro sprendimo imti veikti. Žinote, kad, tai, kad jos viena nuo kitos labai priklausomos, jos kiekviena valstybė narė turi e, prisijungti. Europos parlamentas pačioje kritiškiausioje situacijoje, kokią patyrė, šiuo metu patyrė Europos e, eurozona, turi aiškiai e, daryti aiškius žingsnius. Aš žinau, kad yra čia kai kurių detalių klausimų, kurio, kurio, kurių niuansus, kurie niuansai tikrai labai įdomus, tačiau jie nėra esminiai. Dabar e, labai svarbu priimti esminius sprendimus ir norėčiau paraginti visus padiskutuoti savo frakcijose apie šį klausimą. Ponas Gozės. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes galime būti visiškai akli, kurti, tačiau tai, kas vyko per pastarąją krizę, kuri dar nepasibaigė, mes viso šito neturėtume užmiršti ir neturėtume apsimesti, kad viskas yra kaip, taip, kaip buvo iki krizės, kad bankai gali toliau elgtis taip, kaip elgėsi iki šiol. Aš e, nesutinku su panu Bulmanu, kai jisai sako, kad e, čia mes tarsi galinėjamės ir 2010-aisiais e, galės, e, galbūt kažką parašėme, galėsime teikti, kad jisai buvo tikrai puikus ir jo reikėjo laikytis, o po kažkiek metų nuspręsime, kad vis dėlto šito neužteko. Mums reikia pamastyti apie tai, ką galime realiai pakeisti. Nieko nepakeisime, jeigu tiesiog mm, skelbsime didžias idėjas, E, kaip tai daro dažnai politikai, tačiau niekas konkretaus neįvyksta. Aš žinau, kad e, kokie yra mūsų piliečių lūkesčiai, kokie, koks jų susirūpinimas, aš su jais daug bendrauju ir e, mums reikia išsiaiškinti, ko, kaip politinė, politinės tendencijos, politiniai pokyčiai turėtų e, atsiliepti finansų ir rinkoms, mūsų finansiniai situacijai. Taigi tokie pasvarstymai neturėtų būti dogmatiški. Yra taip pat sakoma, kad mums būtinas e, poveikio vertinimas, aš su tuo sutinku, tačiau man susidaro įspūdis, kad tas poveikio vertinimas E, padėtų priimti sprendimą, nepriiminėti jokio sprendimo. Mes juk žinome, kad iš tiesų kiekviena įmonė surenka visą informaciją prieš priimdama kokį nors sprendimą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju visada mes turėsime e, tam tikras aplinkybės, kur, kurios mums neleis priimti sprendimo. E, arba priimti tokį sprendimą, kuris galbūt šiuo momentu nėra tinkamas. E, Mm, ir mano paties frakcijoje ne visi esame vieningos nuomonės, tačiau mes su, pritarėme ponios Pervonš pranešimui, kuriame kalbama apie finansinių sandorių e, apmokestinimą. Yra tam tikrų praktinių sumetimų įvesti tokį mokestį, reikia išsiaiškinti, ka, kaip tą mokestį konkrečiai reikėtų taikyti ir panašiai. Yra daug visokių praktinių klausimų. E, Kalbant apie um, valstybių finansus, dar kartą pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau, esu gana pasipiktinęs ir dažnai tą sakau. Pasipiktinęs kai kurių investicinių, vadintos rizikos fondų reakcija po to, kai parlamentas patvirtino direkty, savo atitinkamą direktyvą. Uh, kadangi parlamentas aiškiai pareiškė, kad tokie fondai e, įnešė didžiulės sumaišties visą, į visą finansų rinką ir čia privaloma didesnė reguliacija. Yra numatyta ir išlyga ir nereikėtų užmiršti, kaip steng, buvo stengtasi piknaudžiauti tą išlygą. Na, o šį pranešimą turėtume apsvarstyti labai mm, ramiai, priimti bendrą, vieningą sprendimą, nepolitinį sprendimą ir padaryti tą darbą, kurio, kurį padaryti tikis iš mūsų, mūsų piliečiai. Mums reikia stengtis viską judinti į priekį ir žengti šiek tiek toliau, negu net patys planavome. Yeah, well, since, uh, I... Ponas Lambertai, trumpai. Taip, kadangi mane čia mm, Vykiai ir Kunaras mane minėjo, tai norėčiau atsakyti. Kai jūs e, sakote, kad kalbama, Gunarai, aš su jumis kalbu. E, netikiu, kad galima keliais darbais vienu metu užsiimti. Jeigu jūs sakote, kad tai nepadės šalims, Mums reikia studijos, kas gali pasakyti, kas vienos dešimtosios mokesčio tarifas e, neigiamai paveiks valstybės užsienio skolą. E, mums reikia tyrimo, kad galėtume tai teikti. O trumpalaikė parama sandoriams E, sparčioji priekyba e, arba e, skolintų vertybinių popierių pardavimas, kaip galime tvirtinti, kad tam užkirsime kelią. Svarbiausia yra tai, kai, o kai jūs, pažiūrėjau, sakote, kad sandoriai persikelia, o žmonės ne, tai jūs, žinome, nesak, sakote, kad mes jumis pasinaudosime. Mes turėtume susilaikyti nuo mokesčių skolos. Ir aš, tarp kitko, studijos demonstruoja, e, kad eurais nominaliai išreikštos e, E, skolos nesumažės. Žinoma, e, ir tai, ką Jūs pasakėte, tam tikra prasme yra netgi argumentas už šio mokesčio įvedimą. Jeigu manote, kad tai bus žalinga finansiniams sandoriams apskritai, E, vis dėlto nepaneigėte, kad e, netvirtinate, kad šios, šie sandoriai nevyks iš viso. Tai jeigu tokie sandoriai vyks, kodėlgi jų neapmokestinti? Ir juk turbūt nenuginčysite, kad spekuliacinius e, E, sandorių, sandorių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis apimtis dešimtis kartų viršė tikrosios ekonomikos apimtis. Ir atleiskite, jeigu jūs tik tai darote pareiškimus jų nepagrįstami, aš nesu pasirengęs e, jų priimti. Jūs ką norite pasakyti, kad e, vyriausybės e, netinkamai e, valdo savo reikalus, mes turime juos tikrinti. Ir tuos tikrintojus, tikrintojams turėtų vadovauti išminčiai, o ne liaudės išrinkti žmonės tokie kaip mes, ar ne? E, neturėtume pamiršti, kad rinkos pademonstravo, kad jos yra iracionalios ir kad jų apimtis yra milžiniškos, kadangi nevyriausybės verčia investuoti bankus į tokį šlamštą. Niekas juk jų ne, nevertė e, investuoti į. Mm, tokius žalingus dalykus. Galbūt e, Junktinių valstijų federalinis e, e, bankas turėjo per daug liberalią politiką. Taigi aš nesakau, kad čia vyriausybių kaltė. Tai yra žmogiškasis faktorius. Ir todėl mes, pavyzdžiui, esame atsakomingi prieš rinkėjus, o rinkos ne. Darbo tvarkos klausimas. Mes, mes paprastai neleidžiame e, polemizuoti, e, tačiau man labai nepatinka, kai e, man peršami kažkokie tai pasisakomi. Um, man atrodo, čia įvyko tam tikrą polemiką ir mes stengiamės daugiau informacijos e, gauti. Ir aš manau, e, kad tai tikrai e, nepadeda mums, jeigu mes veliamės į ideologinės diskusijas. Aš niekada nepasisakiau prieš finansinių sandorių mokestį, nors mano delegacija dėl principo ir pritarė. Jeigu mes kalbame apie finansinės veiklos apmokestinimą, finansinių sandorių apmokestinimą ar bankų rinkliavą, tai mes kalbame apie principus, e, ponas Hökmark. Mes kalbame apie tai nėra ideologinė diskusija. Ar, tai yra, ar tie mokesčiai bus veiksmingi? Pirmi, pirmininkė. Mums reikia įrodymų, ar tie mokesčiai bus veiksmingi ar ne. Ir dabar aš paprašysiu ponios Podimata, kad ji apibendrintų mūsų diskusiją, e, e, Prašau, žodis jūsų, ponė Podimata. Ačiū, Lina, nors e, taip puikiai apibūdinai diskusiją. Aš e, noriu pasakyti, nepaisant skirtingų požiūrių, džiaugiuosi diskusijos lygmenių. Tikrai e, lygis buvo labai aukštas, diskusija buvo labai naudinga ir siekiant tolesnio kompromiso turėsime ją atsižvelgti. Kolega Gozės kalbėjo apie tam tikras parlamento pareikštas išlygas, tvirtinant pranešimą dėl rizikos fondų tos abejonės ir išlikos buvo pareikštos taip pat ir dėl plataus masto parlamento tikslų susijusių su finansų priežiūra. Aš tikiuosi, kad nepaisant e, įvairių ideologinių politinių nuostatų ir pasisakymų bei pareiškimų, parlamentas šį kartą suvoks, kad ši diskusija turėtų vykti ideologinių pagrindų, tai yra europinė diskusija Pirmiausiai mes gyvename sudėtingos krizės laikotarpiu ir turime diskutuoti apie naujas paimų rūšis mūsų bendryje ir nacionaliniams biudžetams. Tačiau turime aiškiai suvokti, kad negalime toliau apsunkinti Europos piliečių mokesčių mokėtojų diskusija turi vykti ne apie papildomus mokesčius, o apie geresnį jų paskirstimą. Turime apmokestinti sektorių, kuris iki šiol dar nebuvo apmokestinamas, tai yra finansų sektorius. Ir atsižvelgiant į tokią būtinybę, ir vyksta diskusija dabartinėje situacijoje turime apsispręsti, Todėl diskutuojame nepriklausomai nuo mūsų politinių įsitikinimų. E, turime kalbėti apie naujas finansinės priemonės, e, mokesčius kuriais galima būtų pažaboti net nederamą elgesį. Turime apsispręsti, ar apmokestiname finansinį pelną, tai yra finansinės veiklos mokestį įdame, ar apmokestiname finansinius sandurius. E, ne apie tai tiksliau eina kalba, turime <clears throat> pažaboti spekulacijas kolegų pareikštos pastabos apie tai, kad mokestis bus žalingas Europos ekonomikai arba sandoriai bus kitur sudaromi. Manau, kad e, negalime atmesti ir tos galimybės, kad taip neatsitiks. Taip pat e, negalime atmesti galimybės, tačiau, kad neišvyks ir gyventojai, ir jie nemokės uh, pajamų mokesčių. Taip atsitinka mano šalyje, pavyzdžiui, šiuo metu, kur gyventojams buvo padidinti mokesčiai siekiant užkamšyti biudžeto deficitas kilęs. Panašios diskusijos vyksta taip pat ir Airijoje. bei kitose šalise siekiant padidinti įmonių pelno mokestį. <clears throat> Manau, kad turime aiškę žinę pasiūsti piliečiams. Mūsų parlamentas ieško alternatyvių sprendimų ir pabrėžia, kad būtinybė yra, išlaikyti, yra būtina išlaikyti e, socialinį teisingumą. Dėkoju už jūsų pastabas, galbūt neturėjote pakankamai laiko, kad susipažintumėte su kompromisinių pataisų pasiūlymus. Tikiuosi padarysite tą artimiausiu metu ir galėsime per kitą plenarį sesiją Strasbūrę jau konkrečiau kalbėti. Pirmininkė, noriu pranešti poniai Podimatai, kad e, iki sausio 25 dienos dar turime laiko aptarti kompromisus tiek su šešėliais pranešėjais, tiek e, frakcijose prieš galtinį balsavimą. Dėkoju kolegams už kantrybę, dabar pereikime prie paskutinių dviejų klausimų, tai yra dviejų nuomonių projektai dėl suotinės svarbos socialinių paslaugų ateities. Poniai Okonys teikiamas žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti parogą, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio darbo. ekonomikos ir pinigų politikos komitetas rengia nuomonę, prisidedant prie pranešimo, kuria, už kurį atsakingas yra užimtumo komitetas. Mes iš, išanalizavome visus su valstybės parama susijusius aspektus. turint omenyje parlamente vykusias diskusijas, e, pavyzdžiui, plenarinėje sesijoje, taip pat e, forume, e, kurį organizavo pirmininkaujantį Belgiją, reikia konstatuoti, kad šis klausimas yra politinio pobūdžio socialinių visuotinės svarbos paslaugų E, klausimas, ypač turint omenyje kilusią krizę, yra labai reikšmingas. Turiu priminti, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos stipriai prisidėjo prie mm, tam tikrų švelninančių krizę priemonių, kur jos sudaro 9 procentus ES e, e, ekonomikos. Ir Reikia pasakyti, kad e, mūsų rengiami tekstai, e, e, tai yra mūsų, mūsų turimi tekstai, teisiniai aktai neužtikrina pakankamo teisinio saugumo, todėl būtų prasminga iš, išanalizuoti šią sritį ir ją pagerinti. Komisija yra duovusi aišku ženklą šio klausimu. įsipareigodama parengti atitinkamą komunikatą ir parlamentas su nekantrumu laukia šio komunikato, tikisi, kad jis bus parengtas kiek įmanoma greičiau, kad teisinis saugumas e, būtų užtikrintas. Ir tam reikėtų pati padaryti tam tikrų koregacijų egzistuojančiose teisės aktuose. Uh, E, reik, ypač reikėtų korektūras padaryti, e, suderinant teisės aktus, kurie yra taikomi ne tik tai visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms, bet ir ekonominės svarbos socialinėms paslaugoms, atskiriant šios du kontekstus, šias dvi sritis. Pradėsime nuo vieno e, punkto, kuris man ypač atrodo reikšmingas. Tai yra pati metodologija vieningos rinkos akte Komisija kalba apie tam tikras priemonės, priemonių rinkinį. Ir mes mąstome apie sustiprintą bendravimą tarp mūsų ir komisijos. Beje, man džiugu konstatuoti, kad e, mes iš tiesų neblogai bendradarbiaujame. Kalbant apie trečiąjį punktą mūsų nuomonėje, ten mes kalbame apie deminimis reglamentą. Būtų prasminga parengti tokį deminimis reglamentą. Jo šiuo metu neturime. Galbūt reikėtų nustatyti rybinės vertės e, kompensacijoms ir išmokoms, e, kad būtų pagerinta prieiga prie e, socialinių paslaugų, prie visuotinės svarbos socialinių paslaugų, kad ta prieiga būtų palengvinta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ketvirtasis punktas yra susijęs su ataskaitų teikimu, informacijos teikimu, patvirtinimo procedūros metu. E, mums reikia, kad tos procedūros būtų kiek įmanoma skaidresnės e, tokių paslaugų teikėjams ir todėl raginame komisiją aiškiai išdėstyti E, kad e, kai kuriems tokių paslaugų teikėjams reikalavimas informuoti apie teikiamas subsidijas turėtų būti netaikomas. Taip pat raginame komisiją mm, geriau apibriežti tokias savokas kaip ekonominė veikla ar konkurencijos poveikis tokioms paslaugoms, kadangi tos savokos nėra pakankamai e, aiškios. Mes žinome ir vieną bylą, bylą e, dėl kurios buvo, pri, tai yra Altmark byla, dėl kurios buvo priimtas e, teismo sprendimas. Ir matome, kad kartais kyla netikslumų, neiškumų dėl, e, dėl tų nepakankamai gerai apibrieštų savokų. Mes raginame komisiją aiškiau taikyti tokias savokas, taigi jas geriau apibriežti. Taip pat yra šeštas mūsų nuomonės punktas, kuriame sakome, kad reikėtų e, apversti, tarsi apversti kontrolės prievolę. Tad mums atrodo, kad paprastintos procedūros rėmuose e, toks, e, tokia kontrolės prievolė turėtų būti taikoma tik tai tais atvejais, kada yra pagry, pateikiami pagristi skundai. Na, kaip sakiau, socialinės paslaugos yra gyvybingos tik tai tuo met, kai įvedame aiškesnį teisinį saugumą mūsų aktuose, teisės aktuose, mūsų nuostatos yra pakankamai teisiškai aiškios. Ir e, šios mūsų nuostatos, mūsų e, pasvarstymai sutampa ir su e, užimtumo komiteto narių pasvarstymais. Dėkuoju, dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Tai Ačiū pirmininkė, visi suvokiame, kokios svarbios yra socialinės paslaugos, kaip jos lemia mūsų suomenės funkcionavimą, galima pateikti kaip pavyzdžius senelių priežiūrą arba vaikų priežiūrą. <clears throat> Taigi, turime numatyti šioms paslaugoms tam tikrą kryptį, labai svarbią kryptį mūsų visuomenėje. Be šių paslaugų mūsų visuomenė taptų skurdesnė, todėl visuotinės svarbos paslaugų pobūdis privalo būti apsaugotas, reikia sukurti atitinkamas sąlygas, kuriomis būtų galima šias paslaugas dabar ateityje tiksliau teikti paprasčiau nei anksčiau. Iki šiol šių paslaugų tiekėjai negalėjo būti ramus dėl savo ateities Europoje. <clears throat> tai patvirtina viso Europoje atlikta tokių įmonių nuomonių apklausa. Todėl pirmiausia reikia daugiau teisinio saugumo socialinėms paslaugoms. Reikia dar šiame komitete ir kitur aptarti, kaip to turėtume pasiekti. Norėčiau padėkoti pranešėjai poni Okony už tai, kad jos nuomonės projektas leidžia surenkti rimtą diskusiją, tačiau norėčiau dar keletą aspektų paminėti, kurie yra svarbus diskusijos eigai. Pirmiausiai turime nepamiršti, kad Senės valstybės apibrėžia, organizuoja ir finansuoja visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Taigi, subsidarumo principo čia reikia laikytis. Antras svarbus aspektas, mano nuomonė, yra susijęs su tuo, kad reikia labiau atsižvelgti į socialinės paslaugas, e, nustatant jų subsidijavimą. Paslaugų tiekėjai dažniausiai teikia šias paslaugas vietinėme kontekste ir tai yra labai daug, tai yra dažniausiai didelis skaičius mažų ir vidutinių arba labai mažų įmonių. Taigi reiktų tai atsižvelgti, priimant įstatymus. Taip pat turime kalbėti ir apie leidimų išdavimo klausimai, net jeigu ir <clears throat> ai, tik, tiksliau kalbėti apie minimales ribinės vertes susijusias su socialinių paslaugų pobūdžiu. Taip pat reikia nepamiršti, kad šios paslaugos yra teikiamos pelno nesiekiančių įmonių, reikia pabrėžti šią detalę ir aplinkybę, nes būtent to ir skiriasi socialinių paslaugų tiekėjai nuo kitų rinkos dalyvių, kurios siekia, tiksliau, kurie siekia pelno. Padėkoti už jūsų nuomonę, kuri yra geras pagrindas tolesnį diskusijai. Tikiuosi, kad mes diskusijų eigoje galėsime pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Initfeld. Aš skeptiškai nusteikusi dėl visos diskusijos, ne dėl pranešimo, tačiau dėl diskusijos. Mes diskutavome nežinau kiek kartų to pačiu klausimu jau. Ir visą laiką patenkame į sudėtingą situaciją, išklausę ką tik tai kolegos iš socialistų frakcijos argumentus. Sutartie aiškiai parašyta, kad nacionalinės institucijos priima sprendimus, kaip organizuoti ir finansuoti visuotinės svarbos paslaugas. Taigi, pradėdami šią diskusiją ir imdami teikti, kad e, kai kurioms paslaugoms neturėtų galioti rinkos taisyklės, tai mes pradame kištis į valstybių narių įgaliojimų sritį ir patys prieštarauti savo argumentai dėl subsidirimo principo taikymo. Kitas dalykas, niekuomet nebuvo apibriešta, kas yra e, visuotinės svarbos paslaugos, visuotinės e, e, socialinės paslaugos, visuotinės svarbos ekonominės paslaugos, dėl to, kad neįmanoma yra to padaryti. Jūs paminėjote e, senyvo amžiaus žmonių priežiūrą, kaip pavyzdį, galbūt jūsų šalyje tik tai valstybinės institucijos vykdo vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą kitose šalyse E, tos paslaugos teikiamos liberalizuotai. Taigi, e, nuo to momento, kai pradėsime apibrėžinėti tas paslaugas, mes pradėsime kištis į e, valstybių narių įgaliojimus ir kompetencijų sritį. Mes tuo tarpu turėtume išsiaiškinti, kaip turėtų būti taikomos sutarties nuostatos tam, kad galėtume tą padaryti, turime labai aiškiai apibrėžti problemą, nes visą laiką kalbame bendromis savokomis apie tai, kad uh, sutarties nuostatos užkerta kelią E, praktiškai teikti visuotinės svarbos paslaugas. E, galbūt yra tų problemų, šių turimės aiškiai apibrėžti. Žinome, kad egzistuoja tam tikrų sunkumų teikiant visuotinės svarbos paslaugas, tačiau gyvendami realiame pasaulyje taip pat puikiai suprantame, kad paslaugų teikėjams yra žymiai paprasčiau ir lengviau gauti tam tikras išimtis. Taigi, Mums reikia rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų ir kai tik jūs įtraukėte žodį e, socialinius į tam tikrą kontekstą, tai tuo kiti pradeda galvoti, kad jeigu jau čia kalbame apie socialinius dalykus, tai e, jiems neturėtų galioti rinkos taisyklės. Prisiminkime vakar pradėti tyrimą dėl Google. E, galima būtų ir Google paslaugos teikiamas laikyti socialinėmis, nes visiems reikia naudotis naršyklėmis, tačiau tai nereiškia, kad Google neturėtų taikyti, tiksliau neturėtų būti taikomas rinkos e, taisyklės reikalavimai. Taigi iš šiuos dalykus reikia atsižvelgti ne į tikslus, bet į tai, kaip tie tikslai e, arba atitinkamos konkrečios paslaugos yra teikiamos. Iki šiol aš dar nemačiau per visą diskusijos eigą tinkamo apibrėžimo ir esu labai skeptiškai nusteikusi, kad dabar jį surasime. J'ai vu que Peter Simon euh, souhaitait reprendre la parole. S'il souhaite, je peux lui léguer une minute de mon temps de parole. Euh, Mačiau, kad Peteris Simonas nori euh, pasisakyti. Jei norėtų, tai aš galiu jam duoti savo pasisakymo laiką. Taigi, ką aš norėjau pasakyti, tai ne pirmą kartą diskutuojama tema ir galbūt tikrai mes čia turėtume tiksliau formuluoti savo idėjas. Mums reikalinga Europinė sistema tema, kad žinotume, kokios taisyklės galėtų būti taikomos. Tačiau valstybės narės turi turėti e, e veiksmų e, laisvę nustatyti išimtis. Mes neturėtume čia e, nustatyti, e, kokios tos išimtis turėtų būti. Europos komisija peržiūrė savo finansinį reglamentą. E, taigi šis tekstas e, yra e, surašytas tinkama linksme, linkme ir kai komisija raginama paklusti bendryjų sutarčiai, E, ir kalbama apie 70 tūkstančių eurų per metus nukentėjusiems nuo smurto moterims. Tai turėtume e, nustatyti, kokius kriterijus e, tos paslaugos turėtų atitikti, kad galėtų susilaukti valstybės pagalbos valstybės paramos. Mes tiesiog viską apverčiame aukštyn kojomis, turime nuspręsti, kas yra e, vietinio ligmens ir kas yra tarp valstybinio ligmens. Pavyzdžiui, centrai nukentėjusiams nuo smurto moterims e, Niderlanduose ar Belgijoje, ar e, kokio e, lygmens atsakomybė tai turėtų būti. Ir mes kalbame ne teorinėme lygmenyje, o kalbame apie tai, kokie kokius klausimus turėtų spręsti Europos Sąjunga Europinėme lygmenyje. Taigi siūlymai yra pateikti tinkamos e, krypties su e, e, komitete. Aš ginsiu panašias pozicijas. Šiandien turime numatę laiko grafiką, tačiau stebina, kad komisijos pirmininkas Baroso savo kampanijoje nustatė nustatęs e, skubos e, klausimą e, kokybės sistemą viešosioms paslaugoms. Tai, tai buvo praėjusiais metai, metais. Ir kai nepavyko to įgyventinti dešimtaisiais met, metais, mes perkeliame tai į vienuoliktusius metus. Jie tiesiog nesilaiko savo pažadų ir e, netitinka komisijos pirmininko rinkiminės kampanijos pažadų. Ponas Gozės, prašau. Norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėjo atlikus tokį darbą Aš sutinku su kolega, kuris sakė, kad e, yra sudėtinga apibriežti tas e, paslaugas, tačiau Paskalis taip pat e, kalbėjo, kalbėjo teisingai apie tam tikrą testinumą mūsų veiksmų šioje srityje. Na, manyčiau, kad socialinės paslaugos yra finansuojamos būtent teikiant valstybės paramą arba e, tam tikrų socialinių fondų paramą. Ir Europa neturėtų į sus tuos dalykus pernelyg kištis. Tai tik tai pakenktų Europos įvaizdžiui. Ir e, jeigu jinai nuspręstų, kad dėl tų ar kitų priežasčių vieno ar kito dalyko subsidijuoti negalima. Jeigu vis dėlto valstybėse narėse tos ar kitos socialinės paslaugos yra e, pagristai subsidijuojamos. E, Ir nereikėtų ir e, savo reikalavimais penelyg drumsti ir pono šiemetos ramybės. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų vienos valstybės nustato vienas nu, taisyklės, kitos kito, kitas. Ir, ir kokioje nors Prancūzijoje e, viena socialinė paslauga yra finansuojama taip, o Belgijoje kitaip. E, mes neturėtume e, elgtis pernelyg sistematiškai ir neturėtume stengtis sukurti kažkokią ypatingą sistemą tiem dalykam reglamentuoti. Yra keletas kolegų prašysiu žodį, aš jums tikrai suteiksiu, tačiau priminsiu, kad laiko turime nedaug. Nur, nur eine kleine Bemerkung. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mir das Subsidium. Nedidelė pastabėja. Pirmą kartą E, matau, kad čia taikomas subsidiarumo principas, kuriuo aš e, pagal savo profesiją nuolat kovojau Vokietijoje. Čia mes susidurėme su neiškumu, e, kalbant, kai konkurencingumo skatimo nesrityje yra pasikėsinama į subsidiarumo principą, mums reikia stengtis, kad paslaugų teikėjai ir jų užsakovai suprastų, kad e, tai, kas jiems yra taikoma, tos taisyklės yra nepakankamai aiškios, jos trukdo jiems dirbti. To teisinio saugumo tikrumo įvedimas turėtų būti mūsų e, darbo principas, mes turėtume tą stengtis daryti. E, kad mes turime stengtis padėti tiems subjektams išsiaiškinti, kokia yra reali teisinė padėtis, kad neteitų kokią dieną Europos komisija ir jiems nepareikštų, kad jūs nusižengėte konkurencijos taisyklėms. Labai trumpai, kadangi turiu jūs palikti, turi būti aišku, e, Šie rūmai jau prieš šešerius metus priėmė e, rekomendacijas komisijai ir komisija e, yra prieimusi savo dokumentus kurie numato tam, tikras, pa, tam tikroms paslaugoms netaikyti pranešimo reikalavimo. Taigi nekalbame apie e, smurtą patyrusių moterų centrus konkrečiai, mes kalbame apie ligoninės, kalbame apie socialinį būstą. Mano šalyje uh, E, socialinis būstas ir aš manau, kad jūs sutiksite, kad tai yra tikrai socialinė paslauga. Taigi socialinio būsto tiekėjai 60 e, procentų jų veikla yra e, visiškai komercinė veikla ir jie konkuruoja su komercinių paslaugų tiekėjais. Žinoma, sutartyje sakoma, kad tai neturėtų iškreiptų tarp tarp, iškreipti tarp valstybinės konkurencijos. Visą tai aišku, jeigu mes nustatome specialias taisyklės e, visuotinės svarbos socialiniams e, e, paslaugoms, mes turime nustatyti, ka, kokios paslaugos tai yra. Ir čia susidurėme su problema, kadangi skirtingose valstybėse yra kitaip. Pavyzdžiui, jeigu jūs pasakysite, kad e, visuotinės svarbos e, socialinė paslauga yra socialinis būstas, tai mūsų, mano valstybėje reikės pertvarkyti visą, visą tai. E, pone pirmininkė, E, tai e, aistringos diskusijos ir aš pasakyčiau Sofi, e, kad aš puikiai suvokiu tuos sunkumus, su kuriuo susidurėma. Aš žinau, kad vandens tiekimas yra tikrai visuotinės svarbos paslauga, tačiau kai kuriuose valstybėse tai yra komercializuota. Mano regione mes sakome, e, kad turime dirbti žingsnis po žingsnio. E, turime išsiaiškinti e, įvairius dalykus ir išsiaiškinti, kaip taikinti egzistuojančias taisyklės. Aš manau, kad šios nuomonės esmė ir yra tame ir jeigu mes dirbsime kartu, mes tikrai pasieksime konstruktyvių rezultatų. Gruodžio 15 diena yra pakeitimų pateikimo terminas ir dabar pereisime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Ponios Guni e, paslaugos, e, paslaugų direktyvos e, taikymo klausimas. Pakeitimai taip pat yra pakeis, pateikiami anglų kalba iki gruodžio 7 dienos šiuo klausimu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tikrai laiko liko nedaug dirbant dėl šio teksto, dėl e, direktyvos taikymo. Kodėl to laiko tiek nedaug? Kadangi pagrindinis atsakingas komitetas yra IMKO komitetas ir IMKO ketina patvirtinti šį pranešimą jau 2011 m. sausio e, mėnesį. Todėl e, jie prašo mūsų komiteto komiteto nuomonės iš anksto, todėl yra toks e, laiko spaudimas. Imko komitetas yra atsakingas komitetas ir aš norėčiau priminti jums, e, kad viešųjų paslaugų sektorius yra labai reikšmingas e, tiek ekonominė prasme, tiek kovojant su e, nedarbu. Tai jame yra sukūriama 70 procentų BVP ir jame dirba 75 procentai darbuotojų. Taigi, tai ypatingai svarbus sektorius. Reikėtų pasakyti, kad parlamentas jau nemažai nuveikė 2006 metais ir šiandien e, vertėtų stebėti akylai, kaip ši direktyva yra įgyvendinama. E, direktyvos e, e, įdėgymas ir pradėjimas įgyvendinti užėmė šiek tiek daugiau laiko, negu buvo planuota. Ir visą tai susijęs su klausimo sudėtingumu. Prancūzijoje direkt, direktyvos nuostatų perkeliamas į teisės aktus tai, e, yra susiję e, su sudėtingomis, e, ilgai užtrunkančiomis procedūromis, kadangi kalbame apie keletą teisės aktų. O siekiant išlaikyti visuomeninių paslaugų kokybę, E, ir jų maksimalų prieinamumą. E, reikia e, įdėkti vieno langelio sistemą ir tai yra labai svarbi mintis nes aš manau, kad elektroniškai ne visos paslaugos gali būti teikiamos pakankamai. Paslaugų teikėjai turi turėti prieimą prie informacijos iš kitų e, valstybių. Manau, labai svarbu patvirtinti, kad vieno langelio sistema yra efektyviausia priemonė tiek smulkioms, tiek didelėms bendrovėms e, teikiant paslaugas skirtingose valstybėse narėse. Vieno langelio principas, e, manau, yra išmintingiausias būdas tokioms paslaugoms e, teikti. Tačiau e, reikėtų paaiškinimų dėl direktyvos taikymos ryties. Ir čia konkrečiai kalbu apie antrąjį straipsnį direktyvoje. Čia sunku nustatyti aiškės ribas ir čia raginame paaiškinti direktyvos taikymos ryties apribojimus. Dabar direktyvos nuostatų perkelimas į teisės, e, nacionalinius teisės aktus. E, tas perkelimas turėtų tęstis. Būtina patvirtinti e, abipusi įvertinimą tarp valstybių narių ir komisijos, kad ši analizė būtų perduota, e, kad būtų informuojama, kokioje stadijoje yra ir kaip vyksta direktyvos nuostatų perkeliamas į teisės aktus. Europos komisija turėtų parengti ataskaitą, e, kaip yra įgyvendinama direktyva. Ir baigdama dėl nuomonės projekto norėčiau pasakyti, kad man atrodo turėtume pereiti daugiau prie direktyvos nuostatų perkelimo į nacionalinius teisės aktus. Šios direktyvos perkelimas į Europos valstybių teisę e, su e, kainuotų e, vieną, tai sudarytų vieną procentą visos Europos BVP, todėl tai yra labai svarbus dalykas ir parlamentas uh, E, turi būti informuotas, e, kokioje stadijoje yra tas perkelimas ir kokios e, kokybės jis yra. Dėkuoju. Dėkuoju, aš taip pat sekiu, sakau šią dosiją imko komitete ir štai keletas pastabų būtų visų pirmiausia. Manau, imko komitete parlamente sutarimas, kur pranešėjas yra ponas Delbati, netaip kaip e, dosie dėl bendros rinkos, e, kur ponas Marija kalba apie 3-4 e, procentus BVP. Tai Čia galima būtų pasakyti tą patį ir apie paslaugų direktyvą. Ar tikrai paslaugų direktyva prisidėjo tiek e, prie kuriant darbo vietas ir prie ekonomikos augimo. Aš manau, kad e, šiek tiek per anksti e, būtų tai vertinti ir turėtume e, nagrinėti tik tai pirminius vertinimus, tai nėra galutinės išvados ir manau svarbu panagrinėti makroekonominį kontekstą e, ir tai būtų svarbiau negu nagrinėti paslaugų direktyvos poveikį darbo vietų e, kūrimui ir BVP augimui. Ir tą patį galima būtų pasakyti apie bendrosios rinkos aktą. Antroji pastaba mm, susijusi su diskusijomis IMKO komitete, mm, tai e, susiję su informacija, e, kuri yra teikiama paslaugų teikėjams, kurie nori vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai IMKO komitete atrodo e, dauguma už tai pasisako ir galbūt ekonomikos komitete taip pat dauguma už tai pasisakys, kad mes turėtume išplėsti šios direktyvos taikymo e, sritį dėl vieno langelio sistemos e, paslaugų teikėjams. Prancūzijoje ir ne tik joje Buvo diskutuojama dėl paslaugų direktyvos, dėl kilmės šalies nuostatos e, ir e, tai buvo išbraukta iš pirminės direktyvos redakcijos. Mes tiesiog turėtume būti geriau informuoti kalbėti apie rinkos sąlygas ir apie visus leidimų suteikimo procedūras, mokesčių teisę, darbo teisę. Ir jeigu suteiksime turimą informaciją paslaugų tiekėjams, net neapsiribodami vien leidimų suteikimo klausimais, tai aš manau, kad mes galėsime pasiekti kompromiso ne tik IMKO komitete. Gal, ponė, norėtumėte mm, apibendrinti, nors laiko turime, be, beveik neturime. E, pakeitimai turėtų būti pateikti pateikti anglų kalba iki gruodžio 7-osios ir mes balsuosime gruodžio 13 dėl šio pakeitimo e, ir kitas mūsų posėdis e, vyks Strasbūro sesijos metu. Linkiu e, geros popietės.